Good afternoon, ladies and gentlemen. Please take your seats. Labą dieną, ponios ir ponai. Prašom susėsti. Are you ready? Ar pasirengę? Norėčiau pradėti šiandienos posėdį regi komiteto. Pradėsime nuo darbo tvarkės patvirtinimo. Norėčiau paprašyti visų susėsti. Pradėsime nuo darbo tvarkės tvirtinimo šiandienos posėdžiui. Ar kas nors turėtų pasiūlymų? Ne. Tada sakome, kad darbo tvarkė patvirtinta. Kovo 16-17 dienos ir balandžio 18-19 dienos posėdžių protokolų patvirtinimas. Posėdžių protokolų projektai yra internete, Taip jau buvom nusprendę ir aš dabar siūlau, kaip visada, jeigu niekas neprieštaraus per šiandienos posėdžius, traktuoti šios protokolus patvirtintais, kaip patvirtintus. Ar kas nors turi pasiūlymų? Ne. Pirmininkės pranešimai. Du turiu. Turit tokias korteles ant stalo. Atvirukus tiksliau. Šiandien bulgarai pažymi ypatingą šventę, kaip ir kitos slaviškos valstybės pažymime slaviškojo alfabeto atsiradimą, kultūros ir švietimo diena. Todėl aš leidau savo uh, e, su, išdalinti jums tokias korteles su alfabetu. Gal galėtumėt paaiškinti, sako ponas Niselroy, kas čia yra? Čia alfabetas slavų alfabetas. Galit naudotis šiomis raidėmis ir bandyti parašyti rusiškai, bulgariškai. 300 milijonų pasaulyje žmonių naudojasi tokiu alfabetu. Taigi jūs galite irgi prisijungti prie to skaičiaus. Ačiū, ačiū, kad leidžiat man e, duoti jums tokias korteles. Mes turim pažymėti tokiu būdu kultūros, švietimo. E, raštingumo um, vertę. Tai yra labai svarbi proga visose slavų valstybėse. Kitas dalykas. Mūsų delegacija Kroatijoje. Kaip žinote, praėjusią savaitę mūsų delegacija uh, lankėsi uh, Kroatijoje. Pagal programą buvo numatyti posėdžiai Zagrepe, uh, susitinkant su regionų plėtros komitetu iš Kroatijos parlamento. Uh, atsakingų ministrų, prekybos rūmais, su vietos ir regionų valdžia, taip pat aplankėme projektus, kuriuos remia struktūriniai fondai. Sekretariatas nariams išsiuntinės iki šios savaitės pabaigos ataskaitą raštu. Delegacijai vadavo ponas Getsurinų, jis yra komiteto e, vicepirmininkas ir aš norėčiau dabar suteikti jam žodį, kad trumpai papasakotų apie delegaciją, bet dėja jo paties šiandien čia nėra. Kiti delegacijos nariai - ponas Vanistelroj, ponas Novakov, ponė Mal, Maletič ir ponė Tomašičič. Ar kas nors norėtų ką pasakyti? Right. Yeah, shortly, uh, ponas Vanistelroj. Trumpai. Apie šią delegaciją. Trumpai. Matote, kad ši valstybė padarė labai daug rengdamasi narystėj E, praeitos mūsų kadencijos paigoje, tai praėjusiais metais jie įstojo į ES ir jau sugebėjo pasinaudoti fondais bei pasinaudoti ar e, įsibėgėti į naująjį e, finansavimo laikotarpį, jo tempą pagauti. E, administracijai e, reikėjo labai daug padaryti. E, Ir iš karto besilankydami Kroatijoje supratom, kad ta valstybė atliko puikų darbą. Valstybė, vyriausybė dabar e, kuria specialių pensijų programą naujoviškai. Bando pakeisti esamą sistemą kai yra pasirašyti susitarimai su skirtingomis šalimis, aišku, procesas užsidelsė, nes parlamente vyksta labai aktyvios diskusijos ir nacionaliniai ministrai e, labai e, aktyviai dalyvauja tame perprogramavime, kaip jie vadina. Perprogramavimas turbūt yra geras žodis, bet vis tik tai tas procesas nėra toks lengvas. E, dėl jo be to gali atsirasti tam tikrų neiškumų. Antras dalykas – matėme, kad regionai, miestai Kroatijoje turi gebėjimų išlaikyti, atsiprašau, stokoja gebėjimų išlaikyti gerus žmonės. Mes kalbėjom su labai daug jaunimo atstovų, su žmonėmis, kurie tik pradėjo kopti karjeros laipteliais darbo vietose dar tik metus ar dviejus, pradėjo uh, E, dirbti. Ir e, jie pradeda užimti vietas tų žmonių, kurie e, už, buvo žymiai labiau kvalifikuoti už juos ir jie pasitraukė, nes atlyginimai buvo nepakankami. Niderlanduose mes turėjome panašių problemų prieš kurį laiką. Toks tramplino efektas atsiranda. Žmonės pradeda eiti pradeda dirbti gerą kvalifikuotą darbą, bet kai tik įgauna šiek tiek patirties, jie jį palieka. Tai buvo labai svarbu pastebėti. Taip pat labai svarbu, kad per vizitą mes apsilankėm dviejose regionuose ir e, pamatėm, kad kai kurie miestai labai gerai teminius projektus įgyvendina ir puikiai valdo pinigus, Bet yra ir kitų regionų, kurie vis dar išgyvena pereinamai laikotarpį, ypač kaimo teritorijose. Gyventojų skaičius mažėja, yra bandoma išlaikyti e, visuomeniai svarbės paslaugas, padėti jaunimui, vaikams. Ir tie žmonės išplėtė akis žiūri į Europą ir e, su, vadovaudamiesi e, E, pasirengimą narysiai patirtimi, jie supranta, kad reglamentuose nėra tokių labai sudėtingų taisyklių ir jie įsivaizduoja, kad nebus būtina e, patenkinti daugybę visokiausių kriterijų, kad gautų pagalbą. Taigi mes keletą signalų e, čia išvelgiame. Nereikia pradėti perprogramuoti traukinio, kai jis jau važiuoja. Antras dalykas E, gebėjimai išlaikyti specialistus. Ir trečias dalykas, ar iš tiesų mes pasiekėme žmonės, ypač kaimo teritorijose. Bet galiu pasakyti, kad visas buvo labai gerai organizuotas, labai gerų tempų viskas vyko. Šiandien jau kolegom sakiau, autobusų vairuotojų darbo taisyklės yra žymiai geresnės E, nes jie e, vairuotojai autobusų galėjo nors pusvalandį palaukti, o mes turėdom visą laiką bėgti. Turbūt e, dar galit palaukti ataskaitos, kol bus parengta apie šį vizitą, bet aš galiu pasakyti, kad tokie vizitai yra labai geri, jis buvo labai gerai suorganizuotas, visiems už tai dėkoju ir visiems tiems, kurie mums padėjo, kai buvo sunku. Ačiū ponė Van Nistelroj. Šiandien turime pas mus e, ponė Andrindė Bugenau iš Europos komisijos. Ar jūs norėtumėt ką pridurti? Taip, laba diena, ačiū už jūsų pasisakymą, už jūsų apsilankymą Kroatijoje. Manau, kad e, situacija gerai apibūdinta. Tai valstybė, kuri kuri daug investuoja, nors žinoma, dar jai tenka daug ir pasimokyti, susidurėma ir su sunkumais ir vienas iš jų yra gebėjimas pritraukti, dirbti kvalifikuotus e, žmonės ir juos išlaikyti. Šiuo metu kaip tik ir mastam apie konkrečias priemonės, kurie, kurios prisidėtų prie tokių žmonių e, lengvesnio samdymo, pritraukimo ir užtikrintų e, jiems atlygį priklausomai nuo jų darbo kokybės. Taigi, tai yra vienas rytis, e, kur Kroatija intensyviai dirba. Kitas dalykas, Kroatijoje būtina visą sistemą logiškiau sudėlioti, supaprastinti, ji turi tapti šiek tiek lankstesnė, e, nors e, turėtų ir e, išlikti proporcinga, kad galėtų veiksmingai funkcionuoti. Ir taip pat reikia įgalinti valdymo institucijas ir pagerinti projektų valdymo gebėjimus. Nes e, šiame etape, žinoma, jie yra tik tai pačioje pradžioje, tuos gebėjimus reikia toliau plėtoti. Kol kas e, nėra dar pakankamai daug brandžių projektų, e, kurie būtų jau pakeliui. Reikia pagerinti sprendimų prieimimų gebėjimus ir projektų valdymo gebėjimus, e, bet reikia pasakyti, kad į tai žiūrima labai rimtai. E, Šią prasme rengiamas nacionalinis veiksmų planas, nes jie suvokia, kad e, būtinai turi pabandyti ir geriau suvaldyti jiems skiriamas lėšas. Reikia pasakyti, kad mums yra malonu su jais dirbti. Dėkui, lauksime sekretoriato rengiamos ataskaitos, ji bus išsintinėta visiems mūsų komiteto nariams. O dabar atėjo laikas balsuoti, esame pasiruošę balsuoti. Šiandien pirmiausia balsuosime dėl savos iniciatyvos pranešimo dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo, geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės, aš pati esu pranešėja. Pradėkime nuo pirmojo kompromiso. Ar visi pasirengė balsuoti? Taip, tai pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta pritarta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Kas susilaiko? Pritarta. 35 pakeitimas. Kas už? Kas? Taip, 35. Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 36. Kas už? Prieš. Susilaiko? Pritarta. Penktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 43 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 42. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Dabar septintasis kompromisinis pakeitimas, ne, atsiprašo pirmininkė, šeštasis kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Šešiasdešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 61. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Devintasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 68. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 69. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta 74. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 75. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 11. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 12. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Tryliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 19, 91, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 17. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 19. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 20. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 21 kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 22 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 136, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 23 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 24, sako pirmininkė, o prieš susilaiko pritarta. 143 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 144, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 25 kompromisinis, už, prieš susilaiko pritarta. 148. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 149 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 150, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 26 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 27 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 159, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 28, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 29 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 100 65 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 166, kas už, kas prieš. Turime pasitikrinti dėl 166 pakeitimo. Balsuojame elektroniškai. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 167. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 30. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 172. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atrodo atmesta, bet turime pasitikrinti. Dėl 172 pakeitimo balsuojame elektroniškai, pradedame balsuoti, balsavimas baigtas, atmesta 31 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 176 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 32 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 179. Kas už prieš susilaiko pritarta. 180 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 181 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 182 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau e, pirmas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, antras pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, trečiasis kas už, kas prieš susilaiko pritarta konstatuojamasias dalys, ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Turime pasitikrinti konstatuojamasias dalys, ketvirtasis pakeitimas. Balsuojame elektroniškai, balsavimas baigtas. Pritarta, atsiprašau. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 33 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 11 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 12 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Turime pasitikrinti, dėl 12 pakeitimo balsuojame elektroniškai, Balsavimas baigtas. Atmesta. Tryliktasis pakeitimas. Ir keturioliktasis drauge. Kas už, kas prieš, kas laiko atmesta. Trisdešimt. 30... E, turime dabar balsuoti dėl 15 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 34 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar turime elektroniškai balsuoti dėl viso pranešimo. Balsuoti pradedame. Baigtas balsavimas tik atsiprašau iš EPP vienu balsuojama daugiau. Vienu asmeniu balsuoja, balsuojama daugiau. Turime pakartoti per nelik daug gerų žmonių. Atsiprašau. Turime pakartoti balsavimą. Dabar pradedame galutinį balsavimą dar kartą. Balsavimas baigtas ir pranešimui pritarta, jis patvirtintas, ačiū. Turime dabar toliau eiti prie kitos nuomonės. Pasirengimas 14-20 metų daugiametės finansinės programos peržiūrė, parlamento indėlis prieš komisijai pateikiant pasiūlymą. Pone Krėl yra pranešėja. Norėtumėte tarti žodį? Ne, ačiū. Tuomet pradėsime balsuoti nuo pirmojo kompromisinio pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 5 atsiprašo, 11-12 pakeitimai yra įtraukti į kompromisinį pakeitimą, taip yra nurodyta mano balsavimo sąraše, dėl to aš ir siūliau atitinkamai balsuoti, taigi dabar grįžkime prie. Dabar balsuosime dėl ketvirto kompromisinio pakeitimo ir Balsuosime dėl dviejų jo dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas pakeitimas, kas už prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisinis, kas už prieš, susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 53 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntasis kompromisas, balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Ponas Van Nistelrooy, jūs e, teisingai paskelbėte, tačiau liaudės partijos e, balsavimo sąraše Krėl pranešimas yra paskutinis pagal alies tvarką, tai aš dabar atsivertęs lapus iš alies balsavimo sąrašo matau visai kitokius pakeitimus, tačiau jūs galite tęsti balsavimo Ačiū, kad leidžiate, mes kartu balsuosime toliau, sako pirmininkė. Taigi antroji aštuntojo kompromisinio pakeitimo dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 64 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Devintasis kompromisinis pakeitimas, balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 73 pakeitimas, kas už, prieš. Manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 73 pakeitimo. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 11 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dvyliktasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar elektroniniu būdu surinksime galutinį balsavimą, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Nuomonė patvirtinta. Sveikiname. Dabar balsuosime dėl kitos nuomonės, pana Novakovo nuomonės, kaip geriausiai panaudoti mažų ir vidutinių įmonių darbo vietų kūrimo galimybės. Pane Novakovai, ar norėtumėte ką nors pasakyti? Ne, ačiū. Taigi pradėkime balsuoti nuo pirmojo kompromisinio pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis pakeitimas dabar. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, bet pasitikrinkime dėl vienuoliktojo pakeitimo. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 16 pakeitimas kas už, prieš susilaiko. Manau, kad atmesta, bet galime pasitikrinti dėl 16 pakeitimo elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmininkė atsiprašo. 11. Antras kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Dėl to, kad niekas nekelėte rankų. Taigi 29 pakeitimas, pradedame elektroninį balsavimą. Balsuoti baigiame. Pritarta. 30 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad pritarta. Ketvirtasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 37 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 39 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 40 kas už, prieš susilaiko atmesta. 41 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 43 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 45 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Penktasis kompromisas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Norite pasitikrinti dėl 52, balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame, pritarta. 54 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 55 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 56 ir 57 identiški pakeitimai, kartu dėl jų balsuojame už prieš susilaiko atmesta. 59 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 60 kas už prieš susilaiko pritarta. 62 kas už prieš susilaiko pritarta atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Klausimas iš salės, ar balsavome dėl 44 pakeitimo. Nebalsavome, sako pirmininkė, nes Mes e, patvirtinome 29 pakeitimą. Ačiū, nėra už ką. Taigi galutinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarėme nuomonėjai. Sveikiname mm, pranešėją. Einame toliau. Mažų ir vidutinių įmonių galimybės gauti finansavimą ir MVI finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje. Pone Jaulaud, norėtumėt ką nors pasakyti? Nėra jokių komentarų. Tada balsuojame dėl pirmo kompromisinio. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, reikia tikrinti. Vienuoliktas pakeitimas elektroniškai balsuojame, balsuokime. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antras kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt aštuntas pakeitimas, pakeitimas žodžiu. Ar kas nors balsuotų prieš pakeitimą žodžiu? Ne. Tada balsuokime su pakeitimu žodžiu 28. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Trečias kompromisinis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 58 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas prieš žodinę dalį, ne, tada balsuojame su pakeitimu žodžiu. 58, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 77, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 80, kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinkime. 77, balsuokime elektroniškai, pradedame. 80 atsiprašo pirmininkė, pirmininkė sako, aš suklydau. 80. Balsuojame. Devautys klaus. Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 71 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Iškart einame prie baigiamojo balsavimo, balsuosime elektroniškai, prašom balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Nuomonė patvirtinta. Sveikinu. Ir baigiame balsavimo laikotarpį mūsų darbo atvarkėje. Kitas klausimas - susitikimas su Europos komisijos e, pirmininko pavaduotoju ponu Katainin. Ketvirtą valandą jis ateis. I'm sorry. I... Atsiprašo pirmininkė. Pirmininkė atsiprašo. We have, we have exchange of views. Dar pasikeitimas nuomonėmis yra numatytas prieš tai. Thank you. Okay, we continue our... Puiku, darbą tęsime. May I have your attention, please? Gal galėčiau paprašyti dėmesio. Okay, thank you. Thank you very much. We continue with the next point. Labai ačiū. Tolesnis mūsų darbo atrakės klausimas - pasikeitimas nuomonėmis apie ES solidarumo fondą, jo vertinimas. Mūsų pranešėjas ponas Salvatore Čikų, jis yra posėdėje ir pasirengęs pristatyti savo pirmąjį įspūdį apie pranešimą. Prašom žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėtojas kalbame mikrofoną. E, eh, Sente? Il Fondo di solidarietà dell'Unione Europea è stato istituito nel... Europos Sąjungos solidarumo fondas įsteigtas 2002 metais Žinoma, negalime numatyti visų katastrofų ir stichinių nelaimių, bet bent jau galime užtikrinti, kad padėtis e, tokiu atveju būtų gerai suvaldyta. Nacionalinės e, katastrofos paprastai susiduria su skirtingais e, etapais. Pirmiausia, kyla stichinė, pavyzdžiui, nelaimė, tada iš karto kyla panika, bet e, be abejo reikia, kad tarptautinės humanitarnės pagalbos tarnybos imtųsi e, nedelsiant padėti. Bet e, atė, prasideda paskui ir vėlesni etapai. Kai jau pirmoji pagalba suteikta, reikia galvoti, kaip atlyginti žalą, kaip ištaisyti žalą. Europos komisija turi savo planus, bet kai mes E, komitete rengiame pranešimą, norime, kad būtų atsižvelgta į e, nukentėjusių, kurie neretai besijaučia apleisti e, būseną. Apie, reikia, apie tai reikia galvoti visais etapais. 2013 metais Europos solidarumo fondo reglamentas buvo pakeistas, kad jis veiktų sklandžiau. Aš pats e, labai pritariau šio reglamento pakeitimams į gerąją pusę. Pavyzdžiui, buvo nustatyta, e, kad e, pagalbos prašyti bus galima per ilgesnį laikotarpį, bet to sumažėjo administracinė našta, biurokratinė našta, dabar yra nustatytas šešių savaičių laikotarpis biurokratiniai procedūrai įveikti. Viskas turi būti nuveikta per tas šešias savaitės. Paskui palieka 30 milijonų e, pirminės išmokos galimybė, tai yra 10 procentų visos įmanomos pagalbos. Europos komisija dabar rengia vertinimo ataskaitą ir jis sako, kad 2014 metais e, buvo pateikti fondai pagal 13 naujų prašymų, 7 iš jų buvo e, priimti, 2 atmesti, o dar keturi atidėti vėlesniam laikotarpiu, 15 metams. 126 milijonus eurų iš viso Europos komisija paskiria 14 metais pagal solidarumo fondą, išanalizavę Europos komisijos mums atsiųstą ataskaitą ir pasvėrę e, išorinius komentarus, kuriuos aš pats esu girdėjęs ne kartą regionos ir, regionų ir vietos lygmenių, norėčiau išskirti keletą išvadų. Mechanizmas yra e, būtina priemonė, kad galėtume gerai sureaguoti į rimtas ES kylančias katastrofas. Pritaikę svarbiausias skubos operacijas mes e, galime e, atstatyti infrastruktūrą, elektrą, vandenį, sanitarijos e, tarnybų veiklą, užtikrinti apgyvendinimą nukentėjusiesiems. Turime padengti uh, kaštus susijusius su būtina humanitarinė pagalba, užkirsti kelią tokioms katastrofams kaip, pavyzdžiui, užtvankų e, išsiliejimas ir panašiai. E, daug katastrofų yra įvykę Prancūzijoje, Italijoje, Slovenijoje, Graikijoje. Nuo jų labai nukentėjo atskiri regionai. Mano paties regionas Sardinija 2013 metais e, nukentėjo nuo potvinių. 16 e, žmonių žuvo, daugiau negu 600 žmonių liko be pastogės. E, Be to, kaip kolegos žino, e, Sardinija ekonomiškai labai ženkliai nukentėjo. Tai yra rimta problema vietos žmonėms, piliečiams. Visos tos e, stichinės nelaimės smogė Europos pietiniai daliai, kurios ir taip, kaip jūs žinote, jau kenčia nuo pasaulinės ekonomikos krizės. Nors 2014 m. reglamente yra sutrumpintas E, pagalbos suteikimo laikotarpis iki šešių savaičių. Aš vis dar manau, kad reikia patrumpinti tą laikotarpį. Šešias savaitės vis dar yra per daug. Europos parlamentas turėtų sutelkti dėmesį į tai, kaip pagerinti ir pagreitinti uh, administracinės procedūras, kaip sumažinti biurokratinius reikalavimus. Mes kalbame apie šešias savaitės, taip, bet aš Jums pateiksiu praktinį pavyzdį. Sardinija 2013 metais nukentėjusi nuo potvinių turėjo ilgiau negu pusantrų metų e, laukti, kol gavo fondus. 2013 e, m. lapkričio mėnesį buvo pateiktas prašymas pagalbai, 2015 metais tik mus pasiekė pagalba. Turbūt visi sutiks, kad tiek yra per ilgai laukti ir žmonės e, tuo metu jau jaučiasi visiškai apleisti. E, taigi labai svarbu supaprastinti biurokratinius reikalavimus, supaprastinti administracinės procedūras ir numatyti galimybę žmonėms prašyti finansinės paramos. Tiesa ir ta, kad vietos bei regionų administracija turėtų palengvinti e, Mm, gyventojų e, dalę sumažiname administracinius reikalavimus. Centriniai fondai turi būti valdomi glaudžiai bendradarbiaujant valstybių narių e, administracijai ir vietos administracijai. Ta norėjau išskirti. Dar norėčiau šitą pasakyti apie tai, kas buvo pasakyta ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėje, kai buvo kalbama apie uh, fondą 2012 m. birželio mėnesį. E, apie tai buvo kalbama ir 2013 m. sausio mėnesio rezoliucijoje, kai buvo e, aptariamas solidarumo fondo įgyvendinimas. Galiu e, prisimindamas tos dokumentus pasakyti, kad mūsų pranešime turėtų būti tęsiama tai, apie ką buvo kalbama šio komiteto dokumentuose. Mes turime vieni kitus papildyti, kad pasinaudotume skirtingų mechanizmų sinergijomis. Tie mechanizmai turi būti įgyvendinti sklandžiai pasitelkiant solidarumo fondą ir nacionalinius fondus. Kol kas dar ne viskas yra aktyvuota. Visą tai kelia grėsmę šių regionų konkurencingumui. Na ir paskutinis pastebėjimas - katastrofų prevencija. Tai yra labai svarbus aspektas, kuris turėtų būti įtvirtintas ES politikoje. Geriausias, taupiausias būdas E, sumažinti katastrofos daromą žalą yra taikyti prevencinės priemonės. Todėl ES regionai turi panaudoti visas įmanomas finansavimo galimybės, kad sukurtų e, tvarę katastrofų prevencijos sistemą ir pažabotų neišvengiamas klimato kaitos padarinius, nes būtent dėl jų tos stichinės nelaimės kyla. Uh, Labai norėčiau išgirsti kolegų komentarus ir pasiūlymus. Taip pat e, norėčiau sužinoti, kokia yra šešėlinių pranešėjų nuomonė ir kitų regijų komiteto narių nuomonė. Noriu tik pasakyti, kad per artimiausias savaitės mano šešėliniai pranešiai e, dalyvaus posėdėje e, dėl šio teksto redagavimo. Dėkoju. Čikų pradėsiu nuo šešėlinių pranešėjų, ponas Pikla. Dėkoju, ponė pirmininkė. Solidarumo fondas, kaip girdėjome, buvo sukurtas, kad galima būtų valstybėms narėms ir valstybėms kandidatėms teikti paramą sėkmių nelaimių atveju. 2002 e, metais tai buvo pastumėta potvinių Europoje. 3,5 milijardo eurų buvo skirta gavus 69 prašymus iš valstybių narių ir ne valstybių narių. 2014 komisija e, pagaliau priėmė pakeitimus, kurie paspartino procedūras ir tai leidžia valstybėms narėms e, ilgesnį laiką pasinaudoti tokiu finansavimu. Taip pat e, galimybė gauti finansavimą ir jos taisyklės e, buvo patobulintos ir tai leidžia veiksmingiau kovoti su tokiomis nelaimėmis. E, iki lėšų išmokėjimo dar reikia laukti 8 savaitės, nes e, tam turi pritarti ir taryba, ir parlamentas. Bet realybėje užtrunka ilgiau. Pavyzdžiui, e, Kroatijai 14 metų gegužės mėnesį po potvinių e, komisija patvirtino lėšas gegužės mėnesį, o parlamentas tam pritarė tik tai gruodį. Kita problema yra e, tokio finansavimo padidinimas. Kol kas e, skiriama tik tai 100 milijonų žalai padengti ir tai sudaro 3 ar 5 procentus visų išlaidų. Reikia, aišku, stiprinti ir e, išlaidų stebėseną. Nekantrai lauksiu šio pranešimo galutinio varianto. Dar vieno šešėlinio pranešėjo. Nematau. Aldė vardu, tada ponas Van Miltenburg. Dėkui, pirmininkė, žinoma, mes techninių nelaimę sustabdyti negalime, dėl to mums reikia solidarumo fondo, kuris yra gyvybiškai svarbus, demonstruojant e, europinį solidarumą su nukentėjusiais e, regionais ir valstybėmis. E, tai gali sušvelninti tokių stichnių nelaimių poveikį. Ir ypač svarbu, kad tas fondas prisidėtų ir prie prevencijos, ir prie stichnių nelaimių valdymo. Pagal pasaulio banką vienas euras investuotas į prevenciją sutaupo nuo 4 iki 7 eurų kurių reikia atlyginti žalai. Taigi, e, novatoriški prevencijos e, fondo panaudojimo būdai taip pat užtikrina ir tų fondų tvarų panaudojimą. Žinoma, tos lėšas turi pasiekti nukentėjusius, ko galima greičiau. Kaip pranešėjas minėjo, labai svarbu, kad laikas e, nuo nelaimės ir iki E, fondų išmokėjimų būtų minimalus. Ir e, taryba, parlamentas ir komisija čia turi sustiprinti savo pastangas, e, kad sprendimai būtų priimami kuo greičiau ir kad tokių fondų prašytojai parama gautų kuo greičiau. Jau buvo minėta, kad kartais dėrybos tarp tarybos ir e, Europos parlamento užtrunka per ilgai, kaip kad buvo Sardinijos potvinių atveju. Antra vertus, e, regionai ir valstybės narės, kurios pasinaudojo finansavimu iš to fondų, taip pat turi atsiskaityti už gautas lėšas e, tinkamu laiku. Tai užtikrins e, fondo panaudojimo skaidrumo. 2014 metų komisijos pastangos e, turėtų užtikrinti spartesnę procedūrą ir teisingesnį solidarumo fondo panaudojimą. Tačiau peržiūrėtas reglamentas e, galės būti stebimas tik tai e, vėlesniais metais, nes reikia sukaupti tam tikrą patirtį. Tačiau aš tikiuosi, kad pranešėjas atsižvelgs į mano pastabas ir be jokios abejonės nekantrai lauksi tolesnio darbo su juo ir kitais šešėliniais pranešėjams šią labai svarbę temą. Dėkui, ponas Van Miltenburg. Kitų šešilinių pranešėjų nematau, tai steiksiu žodį poniai Demato. Taip, ačiū ponė pirmininkė. Žinome, kad solidarumo fondas sąjungai yra labai svarbus, nes e, stiknės nelaimės e, atsitinka, e, keičiasi klimatas ir su tuo tenka susidurti. Solidarumo fondas e, neblogai funkcionuoja didelių stichinio laimio atveju, bet jeigu kalbame apie mažesnės katastrofas, e, mažesnės nelaimės, čia iškyla sunkumų dėl tų sąlygų, kurios nustatytos reglamente ir kurios yra pernelyg sudėtingos. Yra tam tikrų regionų, kur e, sėkmė laimė e, padaro poveikį visiems gyventojams, tačiau paramos e, nepakanka. E, Sėkmės nelaimės e, poveikį dažnai labai sunku įvertinti. E, daug prašymų panaudoti fondą nesulaukė teigiamo atsakymo, todėl e, reikia raginti komisiją, kad galima būtų įveikti tuos sunkumus, kurie dar vis išlieka. E, komisija turi sistemingiau organizuoti visą procedūrą. Taip pat būtina e, pažvelgti, ar lėšos visada tinkamai panaudojamos. E, pavyzdžiui, reikia užkirsti kelią kaip nors neteisėtai panaudoti tas lėšas. Reikia atidžiai stebėti konkursus ir stebėti ekspost ataskaitas. Jos turi būti publikuojamos ir visiems prieinamos. E, valdymo procedūras turi būti labai aiškiai aprašytos. E, sutartys po konkursų ir e, visokios e, priemonės, kurių įmamasi tokiu atveju, pavyzdžiui, apgyvenimo priemonės turi būti gerai kontroliuojamos. E, apie tai kalbama taip pat ir auditorumų ataskaitoje. E, yra labai konkrečių projektų, kurie susidūrė su aiškiamis problemomis, ar tai būtų mafijos įsikišimas, ar atvejai, kai nors namai ir buvo pastatyti, jie paskui sugriūna ir panašiai. Taigi e, mes bendradarbiausime su pranešėju ir stengsimės, kad tokie mūsų būkštavimai atsispindėtų ir pranešime. Dėkuoju Jums, ponė pirmininkė. Aš noriu pasinaudoti progą ir labai e, trumpai, bet tikiuosi pakankamai aiškiai išdėstyti štai kokį pasiūlymą. Aš norėčiau paprašyti jūsų, kad pono Čekų pranešime pabandytume atsižvelgti į uh, proporciją tarp e, stiknės laimės padarytos žalos ir laiko, kuris praeina iki fondas gali būti panaudotas. Sardinijos atveju jau buvo minėta, užtruko pusantrų metų, kol taip įvyko. E, ta laikotarpį turime trumpinti. Turiu štai kokį pasiūlymą. Jeigu matome, kad to, tos katastrofos padaryta žala yra milijoninė turi būti tam tikra savos nuožiūros teisė iš karto skirti šimtą milijonų, nes akivaizdu, kad tas tik nelaimė jau įvyko. Komisija turi turėti teisę savo nuožiūrą išmokėti e, ženklę pinigų sumą vienoje ar keliose valstybėse, kur tas tik nelaimė įvyko. Nes jeigu e, tenka laukti metus ar ilgiau, tai iš tikrųjų labai ilgas laikotarpis. Aš pats mačiau Kroatijoje atveją, kai labai nedidelė pinigų suma buvo išmokėta iš karto. Tačiau turime turėti nustatytas taisyklės, kurios leistų iš karto uh, Įvykus žalai galima jau būtų gauti lėšas. Nelabai didelės, bet pakankamas nes mm, e, jau gana aukštos kokybės įvertinimą galima atlikti per kokias dešimt dienų ir tada žinoti, ar ta žala yra labai didelė ir tuomet apsispręsti iš karto išmokėti 10 ar 15 procentų visų lėšų. Antrai prabėgs per nelik daug laiko ir tada žmonės tikrai nepajunta, kad kažkas jais rūpinasi ir kad Europa demonstruoja solidarumą. Jeigu poveikis e, nėra iškart jaučiamas, e, iš karto galvojama, kad solidarumo trūksta ir visi apie tai puikiai žino. Pana pirmininkė, mėly kolegos, noriu padėkoti pranešėjui ir pabrėžti, kaip solidarumo fondas yra svarbus finansuoti ES veiklai nes jis e, atspindi pagrindinės ES vertybės, turint omenyje, kad klimato kaita tampa vis e, ar rimtesnė problema, tai 600 milijonų eurų, kurie yra numatyti šiam fondui, leis veiksmingiau kovoti su gaivalinėmis nelaimėmis. Gerai, kad e, yra numatoma daugumą šio fondo lėšų panaudoti kovai su gaivalinių nelaimių, gamtos katastrofų padariniais, ne tiek nacionaliniu, bet ir regioniniu lygiu. Ir būtent e, tiesiekros institucijos pasiekė to savo pasiūlymais, kadangi esu išrinktas e, Prancūzijos užžiūrė regione Tai e, man yra labai svarbu, kad atokiausiams regionams, kurie yra vieni iš pažydžiamiausių Europos Sąjunga, būtų numatoma atitinkama parama iš tokio pobūdžio fondų, kadangi tai šie regionai kenčia nuo klimato kaitos, nuo žemės drebėjimo, anticiklonų, uraganų ir iki šiol Europos komisija nebuvo to visapusiškai pripažinusi, nes pagal dabartinės nuostatas šio fondo lėšas būtų galima panaudoti tik tuo atveju, jeigu žalos mastas siektų 1 procentą nuo e, regioninio e, arba nacionalinio bendro vidaus produkto. Aš manau, kad e, dėl šitos nuostatos dar reikėtų persidėrėti svarstant ir peržiūrint daugiametę finansinę programą. Ar panas Čika norėtų sureaguoti? Pirmininkė dar atsiprašo. Prieš tai, e, jeigu yra komisijos atstovų, suteiksiu jiems žodį, ponai Vachteriai žodis, prašau. Ačiū pirmininkai, atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau dėl eismo problemų, kurių šiandien kilo mieste dėl vykstančios demonstracijos, taigi negalėjau išklausyti visiškai pilnai pranešėjo kalbos. Komisija yra pasirengusi visapuškai bendarbiauti su jūsų komitetu ir su pranešėju, kuris rengia pranešimą savo iniciatyvą. Ir jeigu pagėdausite, mes suteiksime tikrai nemažai papildomos informacijos, kuri galėtų būti naudinga rengiant šį pranešimą. Norėčiau pabrėžti jau tai, kas buvo paminėta. Mes iš tiesų solidarumo fondo reglamentą peržiūrėjome prieš maždaug dviejus metus ir šiuo metu būtų šiek tiek ankstoka daryti aiškės galutinės išvadas, nes nuo 2014 vasaros jau patyrėme keletą e, gamtinių katastrofų, 12 iš viso, daugiausiai iš jų buvo 14 metais antrojoje pusėje, dvi patyrėme 16 ir dvi 14 metais galbūt e, tai Manyčiau, kad tai nėra pakankamas pagrindas išvadoms daryti. Dabar tačiau galiu pasakyti, kad nauji kriterijai, kurie buvo patvirtinti siekiant atlyginti regionų patiriamų gamtinių nelaimių žalą, yra daug aiškesni ir iki šiol mes negavome e, daugiau prašymų atlyginti. E, regionų patirtą gamtinių nelaimių žalą, prašymų, kuriuos mes būtume atmetę. Taigi nebuvo patenkinti beveik šimtų procentų ir didelio masto gaivaliniams nelaimėms ir jų žalai atlyginti prašymai dažniausiai yra patenkinami taip pat Šimtų procentų tokia buvo pirminė šio fondo paskirtis. Bendrai vertint galiu pasakyti, kad iš tiesų šio fondo lėšos buvo panaudojamos tinkamai. Nuo 2202 paraiškos buvo pateiktos, 70 buvo jų patenkinti, visi atmesti prašymai susijęs su nedidelio masto regioniniais regioninėmis nelaimėmis. Tikiuosi, kad ateityje tokia praktika nepasikartos ir maždaug 3 milijardai eurų šiek tiek daugiau buvo skirta valstybėms narėms ir išmokėta, lyginant šių katastrofų žalą. Norėčiau sureaguoti diskusijos metu, į diskusijos metu paminėtus aspektus. Iš tiesų, dabar padėtis yra daug e, aiškesnė, ypač atlyginant atokiuose regionuose patirtą žalą, yra numatytas specifinis žalos e, matavimo masto e, vertės slengstis nei kitose regionuose, kurie kenčia nuo gamtinių katastrofų ir nelaimių. Komisija be išlygų pritarė raginimui, kad e, sprendimas e, išmokėti ir suteikti paramą turėtų būti priimamas per kuo trumpesnį laiką nuo paraiškos pateikimo ir e, pagal dabartinę praktiką yra numatoma 10-12 savaičių tokiems prašymams apsvarstyti, tačiau ir praktika rodo, kad dažniausiai tas laikotarpis yra ir išnaudojamas, tačiau dabar jau paraiškų svarstymo procedūra buvo ir laikotarpis sutrumpintas ir komisija taip pat e, imasi žygių, kad ta procedūra užtruktų kuo trumpiau. Peržiūrėtame reglamente taip pat yra numatyta procedūra, pagal kurią būtų galima parama išmokėti 10 procentų dydžio iš anksto. Ir savai suprantama, kad e, fondo skiriama išmoka tikrai negali, negali padengti visos patirtos žalos, nes mūsų uh, fonde esama suma sudaro 500 milijonų eurų. Žinoma, mūsų e, išmokos dalis yra svarbi, ypač regioninio masto institucijoms ir savivaldybėms, tačiau tikrai negalime padengti visos patirtos žalos ir nuo 2015 metų trimis iš keturių e, paraiškų teikimo atveju mes pasinaudojame galimybę išmokėti tą iš ankstinę žalos atlyginimo dalį. Šiuo metu tik tai viena tokia paraiška e, yra svarstoma ir ten nenumatyta jokia iš ankstinė kompensacija, vien dėl to, kad Junktinė karalystė, kuri teikė šią paraišką, jos nepaprašė. Taigi Dar kartą dėkoju už šį rengiamą pranešimą. Jūsų iš anksto, jeigu prieiktų papildomos informacijos, tai mielai jas suteiktume. Labai ačiū dabar, ponai Čiko, žodis apibendrinti diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Aišku, aš pasižymėjau visus e, komentarus. Tai yra pirmasis pasikeitimas nuomonėmis su kolegomis. Labai atidžiai klausiausi komisijos. Dabar kipsim į darbus, organizuosim posėdžius su šešėliniais pranešėjais, kad galėtumėm šį pranešimą e, apibendrinti greičiau. Laimiai tiek daug katastrofų dar nebuvo Europoje, bet jau įvyko tokių momentų, kuriuos verta pastudijuoti, aš manau. Labai ačiū, labai Dėkuoju iš pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis. Kiek aš žinau, ponas Čikų ketina savo pranešimo projektą pateikti Liepos mėnesį, kai vyks mūsų komiteto posėdis. Ir balsuosime greičiausiai rugsėjo mėnesį dėl e, pranešimo savo iniciatyve. Dėkui. Toks mūsų svarstymas buvo. Toliau pasikeitimas nuomonėmis su Jurki Katainen, kuris yra Europos komisijos vicepirmininkas, atsakingas už ekonomikos augimą, e, investicijas, konkurencingumą, darbo vietų kūrimą, bet jo dar nėra. Todėl palaukim 10 minučių. 15 minučių pertrauką turite. Galit kavos išgerti, jeigu norite. Laikas kavai. Ar arbatai. Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, norėčiau jūsų dėmesio paprašyti. Tiksliai pusę penktos pas mus atvyko ponas Kataninas, Europos komisijos vicepirmininkas. Jis atvyko į mūsų komiteto posėdį. Džiaugiamės jį galėdami čia pasveikinti. Jis e, atsako už darbo vietas, augimą, investicijas ir konkurencingumą. Šiandieną atvyko į mūsų komitetą pakalbėti apie Europos strateginių investicijų fondą ir jo sinergiją su Europos struktūrinių investicijų fondais. Struktūriniais fondais. Taip pat ir apie kitus anglaudos politikos aspektus, kurie yra susijęs su juo su jo darbu. Pereitą kartą su juo buvome susitikti pereitų metų kovo mėnesį, kur draugė su e, Europos investicijų banko vicepirmininku jis pristatė strateginių investicijų fondą. Prieš e, atvykdamas dirbti į komisiją, ponas Katainenas e, buvo Suomijos finansų ministrų ir vicepremjeru. Na, o dabar pradėsime diskusiją su regi komiteto nariais. Pirmiausia, steiksiu žodį ponui Kataninui, o vėliau koordinatoriams. Dėkuoju, ponė pirminkė, už galimybę su jumis pakalbėti apie visas temas, kurios jums rūpi. Galbūt į visus jūsų klausimus negalėsiu atsakyti, bet pabandyti galime. E, šios dienos e, tema Europos komisijos darbo programos įgyventinimas, na ir žinoma, yra ir potemių šios dienos darbo tvarkėje, bet jeigu pažiūrėsime į darbų programą, tai žinoma, problema susijusia su investicija šiuo metu dominuoja komisijos darbe strateginių investicijų fondas e, funkcionuoja gerai, vidaus rinkos projektai taip pat sėkmingai vystomi e, ir Europos projektų portale e, mes tą informaciją paskelbsime nuo birželio pirmos dienos. E, tai labai svarbus fondas regionams, valstybėms narėms ir tie dalykai taip pat atrodo visai gerai funkcionuoja. Yra keletas e, problemų e, dėl vidaus rinkos. Mūsų darbotvarkėje e, klimato kaitos susitarimas, žiedinė ekonomika, ekonomikos ir pinigų sąjungos tolesnis vystimas ir taip toliau. Pradėsiu nuo sanglaudos politikos. Maždaug 450 milijardų eurų skirta nuo 14 iki 20 metų ir Europos struktūros struktūrinių investicijų fondas yra svarbiausias Europos politikos instrumentas. Jūs žinome, žinote, kad svarbiausias akcentas e, komisijos darbės skiriamas rezultatams. E, ieškome investicijų, kurios remtųsi geru strateginiu planavimu, paremtų ex ante sąlygomis. E, tai yra susiję taip pat ir su Europos semestru, e, su tam tikromis ekonominės sąlygomis ir e, kiekvienai atskirai valstybėje narė skirtų rekomendacijų sistema. Tai taip pat derinama su e, valstybių narių fiskalinė politika, kad galima būtų e, paremti struktūrinės reformas pagal prioritetus, kurie nusatyti ES lygmenių. Komisija numato e, plačiau naudoti e, strateginių investicinių fondą, atsižvelgiant į e, parengtas rekomendacijas, e, kurių tikslas būtų sustiprinti tinkamą ekonomikos valdymą. Tačiau Turiu pabrėžti, kad dėl deficito mm, e, perviršio ar kitų ekonominių problemų tų fondų panaudojimas negali būti stabdomas. Taip pat reikia e, nustatyti e, strateginių investicinių fondo ir kitų fondų sinergiją. Toks, tokia sąsija gali būti koordinuojama investicijų lygmenių arba regioninių ir vietos lygmenių. Mūsų regionai dėja kol kas nežino apie esamas galimybės ir jūs kaip e, žmonių ir regionų atstovai e, čia turite suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Jeigu reikia paramos, mes tam ir esame, kad tokią paramą jums suteiktume, kad EFSI fondas ir finansavimas e, būtų tinkamai panaudotas, paremant e, protingas investicijas. SIF ir FC paramos e, e, derinimas gali viens kitą papildyti, suteikiant galimybės prisimti didesnę riziką. Mes esame parengę savo uh, dokumentą dėl tokių abiejų fondų abipusio papildomumo ir greitai galėsime pateikti konkrečių pavyzdžių, kaip ta sistema galėtų veikti praktikoje. Kaip. E, pirmasis projektas, jeigu teisingai prisimenu, e, kai tik tai jis pradės judėti Šiaurės Prancūzijoje, mes galėsime jau pradėti jį naudoti kaip pavyzdį kitiems. 14-20 metų programoje akcentas dedamas e, finansiniams instrumentams ir galimybėms pritraukti privatų finansavimą. E, investicinis planas Europai aiškiai akcentuoja būtinybę daugiau leisti investicijoms pasinaudojant finansinėmis priemonėmis. E, eina kalba apie e, tokių priemonių dvigubą panaudojimą. E, planuojami, e, planuojamos investicijos yra daugiau kaip 20 milijardų eurų, tai daugiau negu kad 11,5 milijardo ankstesnėme laikotarpyje. Paminėsiu VMI pavyzdį. E, komisija skatina dotacijas e, perkelti į finansinius instrumentus dėl to, kad poveikis yra e, spartesnis ir daug aiškesnė graža. VMI, lyginant su dotacijomis, E, jaučia daug daugiau privalumų. Reikia paminėti VMI iniciatyvą, kuri leidžia FC finansinių priemonių paramą tinkamai nukreipti vidutinėms ir smulkioms įmonėms. Tai stimuliuoja bankų e, skolinimą VMI Bulgarijos, Rumunijos, Italijos e, E, ir Suomijos e, smulkios ir vidutinės įmonės dabar pradėjo dalyvauti šioje iniciatyvoje. Mm, kalbant apie ekonomikos ir pinigų sąjungos plėtrą, čia mes e, žiūrime į galimą daugiametės finansinės programos peržiūrą Ir e, ypatingai dėmesį skiriame e, lankstumui, e, jis yra labai svarbus, ypač atsižvelgiant į mokėjimų prašymų atidėjimą ir užtrukimą. Komisija yra pateikusi pareiškimą dėl mokėjimų plano 2016 metams, kad nesumokėtų išlaidų sumos e, sumažėtų iki tvaraus lygio. Todėl būtina pažiūrėti, kaip funkcionuoja dabartinė finansinė programa ir kaip e, galima būtų šią sistemą patobulinti, kad ES galėtų sutelkti dėmesį į savo prioritetus, kovojant su ekonomikos krize. E, E, pasiūlymas dėl e, daugiametės finansų perspektyvos peržiūros turėtų būti pateiktas iki šių metų pabaigos. E, lūkesčiai čia skiriasi. Europos parlamentas, regis, laukia ženklių pokyčių, tuo tarpu kitos institucijos norėtų menkesnės peržiūros. Bet kuriuo atveju taryba tokiai peržiūrai turės pritarti vienbalsiai, po to laukiant e, parlamento pritarimo. Bet kuriuo atveju e, lankstumas, supaprastimas ir įgyvenimas yra svarbiausi peržiūros elementai. E, dabar egzistuojantis lankstumas jau yra išnaudojamas reaguojant į netidėliotinus poreikius ir konkrečiai į pabėgėlių krizę. Todėl e, raginimai sustiprinti lankstumą bus pasiūlymų paketo dalimi. Buvo e, pradėtos konsultacijos su suinteresuotais subjektais, tai prasidėjo kovo mėnesį, laikantis mūsų geresnio reglamentavimo taisyklių, tai eis drauge e, su mūsų tikslais siekiant biudžeto tikslų. Tam pritarė taryba. E, atsižvelgiant e, į e, daugiametės perspektyvos reglamentą, sanglaudos politika turėtų būti peržiūrėta 2017 metais, turėtų būti peržiūrėti įsipareigojimų ir mokėjimų viršutinės ribos. E, Laikotopio vidurio peržiūra iškels taip pat e, visą virtinę problemų, kurias reikės spręsti ilgesnėje perspektyvoje ir kurias e, reikės spręsti jau kitoje daugiametinėje finansinėje programoje. Tai taip pat aišku įtakos komisijos naująjį pasiūlymą, kuris turės būti pateiktas iki 18 metų pradžios. Dėl nuosavųjų išteklių laukiame aukštos, e, aukšto lygio grupės e, pasiūlymų šią temą, e, jai pirmininkauja ponas Monti. Taip pat laukiame aukšto lygio grupės dirbančias su paprastinimo klausimais rezultatų ir pasiūlymų. E, taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į, e, į temą, e, kuri įtakoja daug dalykų, apie kuriuos kalba Europos parlamente. Ir apie ką jūs dažniausiai kalbate su komisarė Kretu. 2014-2020 metų programos elementai yra labai e, svarbus, e, kalbant apie daugiametės finansų perspektyvos peržiūrą. Ir programą po e, 2020 metų. Kalbant apie mokėjimų e, prognozes, eina kalba apie 5 procentus nuo e, bendro, bendrų asignavimų E, atnaujinta sanglaudos politika pareikalaus geresnio gyvenimo, tame tarpe ir geresnio programa, programavimo ir kontrolės. E, e, valstybės narės jau 14 metais yra parengusios savo nacionalinės programas egzistuoja ir bendrasis mechanizmas, kuriame akcentuojami rezultatai, kur numatomos pagrindinės temos ir sritys, e, kuriuose e, būtina e, atlikti strateginį planavimą. E, pasidalimasis e, programų valdymas ir jų gyvendinimas yra visų pirma valstybių narių e, atsakomybė. E, ir reikia pripažinti, kad kol kas šis darbas vyksta lėčiau negu kad norima. Ypatingai, kai kalbama apie paraiškas dėl tarpinių mokėjimų. E, užtrunka e, valstybių narių e, programų valdymo institucijų paskyrimo darbas. Kita dėlsimo priežastis yra e, eks ante sąlygų įgyvendinimo stoka. E, tai e, dažnai veda prie lėšų panaudojimo e, savanoriškos sustabdymo. E, vis tik komisija siekia, kad programos e, atneštų apčiopiamus rezultatus, kuo galima greičiau. Na ir pagaliau paminėsiu pabėgėlių krizę. Ji pakeitė ES prioritetus. Kol kas e, nėra pateikta nacionalinių ir regionių programų pakeitimų, tačiau e, komisija ragina valstybės narės pažvelgti į antrąją programavimo stadiją E, laikotarpyje nuo 14-20 metų, kad galima būtų sustiprinti programų susijusių su migracijos ir pabėgėlių krize e, programas. E, vandens tiekimas, švietimas, ligonių statymas ir taip toliau. Čia galėtų būti remiami Reikia taip pat geriau mokytis vieniems iš kitų. ES e, miestų darbo tvarkė ir e, novatoriškų miestų iniciatyva turėtų spręsti pabėgėlių ir migrantų problemas taip pat. Labai svarbu, kad nevyriausybinės organizacijos ir toliau padėtų spręsti šias problemas ir iššūkius. E, ir Šia prasme Amsterdamo e, sprendimai e, bus labai svarbus įgyvendinant ES miestų politiką. Tiek tada, ponė pirmininkė, lauksiu jūsų klausimų ir jūsų nuomonių apie problemas susijusias su daugiametė finansų e, perspektyva, struktūriniais fondais esu e, pasirengęs e, jūs išklausyti, pasimokyti iš jūsų ir galbūt e, jūs galėtumėte daugiau pakalbėti apie tai, ką galvojate apie EFSI fondo panaudojimo galimybėmis. Dėkoju ponui Katainenui, tikrai išgirsite daugiau apie tai, ką mes galvojame. Financial framework. Uh, all the subjects are in the agenda of the Regi Committee visas tos temos yra regi komiteto aktualios temos. Pradėsime dabar nuo koordinatorių pasisakymų ir klausimų. Ponas Van Nistelrooy, EPP frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė, komisijos nariai, vicepirmininkė, pirmiausia, norėčiau Jūs pasveikinti, nes Jūs uh, puikus komunikacijos viešųjų ryšių meistras ir skaitydamas jūsų įrašus e, Twitter'yje, komentarus kiekvieną dieną to įsitikinu. Jūs pristatote priemonės smulkiam verslui, kiekvieną dieną kalbate apie kūrimas naujas darbo vietas, taigi su to jūs norėčiau pasveikinti. Tačiau, kai pristatote savo pirmosius apčiuopiamus rezultatus, kuriuos galėsime vertinti ir jūs e, žadėjote juos pateikti birželio mėnesį galbūt, tai mes tuo dar labiau įsitikinsime. Svarstydami šiame komitete EFSI reglamentą mes e, nusprendėme, kad reikės proceso pabaigoje vertinti pasiektą saveikumą ir naudą Europai. Ir e, tuomet mes e, sakėme, kad galbūt reikės atitinkamai pakeisti struktūrinių ir investicijų fondų reglamentą, jeigu to prireiks ESIF. Tačiau pirmiausia, mes norėsime sulaukti konkrečių apčiuopiamų rezultatų įgyveninant jūsų anksčiau pris, išsakytus ir pristatytus pasiūlymus. turint omenyje, kad e, Europos parlamentas yra lygia teisė teisėkros institucija šioje srityje. Taigi, keletą pastabų turėčiau ir pasiūlymų. Pirmiausiai, diskutuojant, Europos liaudės partija pasiūlė, kad tie milijardai eurų, kurie yra nepanaudojami ir automatiškai grįžinami valstybėms narėms, nebūtų gražinami, nes e, kiekvieną kartą mums pritrūksta lėšų kitoms sritims ir turime klauptis ant kelių prieš valstybės narės, kad jos mums pervestų naujų lėšų. Taigi tai, tai nesąmonė reikia padaryti galą. Ir 2016 buvo biudžeto komitete parengtas pranešimas savo iniciatyva. Kartu su Janu Olbrechtu aš tą dariau ir mes patikėme atitinkamą pasiūlymą nes labai svarbu ne tik kalbėti apie tą lankstumą, bet ir jį užtikrinti. Tai yra bendrijos pinigai. Ir panaudojančias lėšas būtų galima, pavyzdžiui, pabėgėlių problemas įspręsti pakankamai dideliu mastu. Dar vienas pastebėjimas. Jūs e, taip pat e, galėtumėte būti laikomas to e, dauginamojo efekto čempionu. Mat kalbate, kad vienas euras ES lėšų pritraukia keliariopai daugiau kitų investicijų. Ir e, Aš manau, kad e, dabar jau galime pasiremti atitinkamų konkrečių tyrimų rezultatais. E, Region plėtros komitetas nori konkrečiai matyti ir kokiuose srityse reikia labiausiai paramos ir kaip e, tas lėšas būtų galima geriausiai pritraukti, pasitelkus kokias rinkos priemonės. Ir šios diskusijos mes pasigendame, nes e, nei komisijos, nei investicijų banko atstovai tokiuose diskusijose rimtai nėra pasirengę dalyvauti, nuolat kartoja tai, ką jau kartojo prieš kurį laiką. Niekas nekalba apie konkrečias sumas dabartinį daugiametį finansinį programą ir kiek jos pritrauktų papildomų investicijų, nes mes kol kas matome, kad tų investicijų pritraukime mažiau. Kalbant ir vertinant dabartinę padėtį Europoje, neseniai lankiausi Slovenijoje ir Kroatijoje praėjusį mėnesį ir buvau tikrai smarkiai sukrėstas to, kad naujų valstybių narių regionai, valstybių narių, į kurias mes daug lėšų investuojame regionų plėtros, labai smarkiai atsilieka. Tas atsilikimas yra esminis ir e, šie regionai praktiškai e, negali pasivyti kitų ES regionų taikant jiems tik tai tokias priemonės, kokias mes iki šiol esame taikę. Aš manau, kad po krizės tas skirtumas ir atsilikimas tik dar labiau padidėjo ir negalime dėl to kaltinti sanglos politikos ar kažkokių kitų dalykų, nes padėtis yra paprasčiausiai tokia, kokia yra. Reali padėtis. Man kėjo klausimas, kokia ji bus pasibaigus šiai daugiametį finansiniai programai, nes e, mums yra svarbu, kad e, daugiausiai paramos būtų skirma tiems regionams, kurie turi atlikti tą didžiausią kokybinį šuolį, nes šiuo metu senosioms valstybėms narėms ir jų regionams tenka 65 procentai visos ES regionės plėtros paramos. Taigi ta diskusija turi kažkada prasidėti, nes mes esame atsakingi už sąjungos politiką, mes atsakingi už solidarumą ir mes turime tą pusiausvyrą kažkaip siekti užtikrinti ES arba bent jau skirtumų mažėjimą. Ačiū ponė Krėl, socialistų ir demokratų frakcijos vardu kalbės. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariui. Noriu užduoti kelis klausimus dėl sanglaudos politikos, taip pat kelias pastabas dėl vietės trukmės finansinio programavimo. Norėčiau sakyti apie sanglaudos politiką. Mano vertinimu Europos parlamentas susidarėjo dėl labai geros e, sąjungos politikos, kurie atitinka modernius dabartinius iššūkius. Ar jūs pritarėte tokiai nuomonė? Aš noriu tą sužinoti, todėl kad iš komisijos e, sluoksnių, ne iš regionų plėtos generalinio direktorato, tačiau iš kitų, manau, e, gaunu informacijos apie tai, kad sąjungos politika yra pasenusi ir reikėtų pasitelkti tik tai Junkerio investicijų programą, planą ir pasieksime čia efektą 17 kartų didesnį Taigi, ar jūs pritarėte pozicijai, kad mes ir ateitie turėtume išsaugoti sąnglaudos politiką? Antras klausimas, ar jau galima paminėti projektus, kurių svertinis poveikis anksčiau minėtas 17 kartų didesnis iš tiesų egzistuoja. Man dėl to kyla šiek tiek abejonių. Taip pat e, noriu grįžti prie makroekonominių sąlygų, kurias jūs pats paminėjote. Ar, kadangi parlamentas visuomet pasisakė prieš makroekonominės sąlygas, bent jau parlamento dauguma, tačiau dėrybo eigoje turėjome su jomis susitaikyti, kadangi reikėjo siekti kompromisų. Taigi jūsų vertinimo ar pastebite kokiu nors procesu, kurie patvirtintų e, teigiamas tų makroekonominių sąlygų savybės arba jų atnešama nauda valstybėse narėse. Būčiau dėkinga už tokią informaciją, jeigu suteiktumėte. Taip pat manau, kad skiriant bet kokią priemonę sąjungos politikos kontekste ir pasirenkant jų finansavimo pobūdį, manau, kad vis tik tai pagrindinis finansavimo pobūdis ir toliau turėtų e, būti ne paskolos ar kitokios finansinės priemonės, o paprasčiausia parama išmokos. Ką Jūs apie tai manytumėte? Kalbant apie vidutinės tarpmės finansinio laikotarpio finansavimą, daugiametės finansinės programos e, vidurio laikotarpio vertinimą. Tai mūsų pozicija yra labai aiškiai, nenorime, kad būtų apkarpytas, sumažintas sąjungos politikos finansavimas. Manome, kad e, šioje srityje Europos mokesčių mokėtojų pinigai yra investuojami tinkamai, tačiau visi aplinkui kalba, kad štai mes turime kitur nepanaudotų lėšų ir galėtume čia išspręsti vienas ar kitas problemas, pasitelkiant lankstumą, aš manau, kad jau ir dabar sanglaudos politikos kontekste to lankstumo yra pakankamai ir e, bandymai dar labiau padidinti tikrai nesulauktų Europos parlamento pritarimo ir tikrai aš nematau nei vienos šalies, kuri norėtų savo valia atsisakyti sanglaudos e, paramos lėšų, tačiau man susidaro įspūdis, kad komisija norėtų iki 20 metų sumažinti sanglaudos politikos finansavimą. Taip pat e, tas spraga susidariusi dėl e, mokėjimų, dėl neapmokėtų sąskaitų iki šių metų pabaigos teigiama, kad ji bus užpildyta, tačiau man susidaro įspūdis, kad taip problema bus išspręsta tik laikinai, nes e, pats e, žinote, kad dėl įvairių priežasčių sąjungos politikos finansavimas prasidėjo pakankamai lietai. Šiuo metu nauji projektai, paraiškos dėl jų finansavimo praktiškai dar nėra pateiktos, o tai reiškia, kad kiekvieną kartą baigiantis uh, daugiametiai finansiniai e, programai mes susidursime su dideliu pluoštų neapmokėtų sąskaitų, kurias pateiks valstybės narės. Tai reiškia, kad e, taip pat kaip ir e, praėjusios daugmetės finansinės programos pabaigoje, taip ir šios programos pabaigoje mes rizikuojame susidurti su netgi didesnio masto. Problema, ar turite numatę priemonių, kaip užkirsti tam kelią? Paskutinis klausimas, jūs Kalbėjote apie daugiametės finansinės programos vidurio laikotarpio peržiūrą, tačiau mums reikia taip pat ir pačios anglos politikos vidurio laikotarpio peržiūros. Taigi noriu paprašyti komisijos, kad ji iki metų pabaigos taip pat ir dėl sanglaudos politikos pateiktų atitinkamų pasiūlymų, nes 2019-aisiais vyks Europos parlamento rinkimai, tai reiškia, kad jeigu mes nebaigsime dėrėtis iki 18 metų pabaigos, tai 2020-aisiais e, negalėsime pradėti naujos e, struktūrinės paramos politikos, nekalbant jau apie kitas e, daugiametės programas, taigi manau, kad jau dabar reikia imtis e, darbų ir komisija turėtų pateikti konkrečius pasiūlymus. Ačiū, poniai Krell, e KR pasiūlymų, tai yra atstovų nematau, taigi ponui Jakovčičiu Aldė atstovui suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos vicepirmininkė Katainenai, ačiū, kad radote laiko atvykti į mūsų komiteto posėdį, diskutuoti su mūsų komiteto nariais. Mums labai svarbu užtikrinti dialogo testinumą ir kolegos jau minėjo svarbiausius aspektus, e, ponė Krėl, ponas Vanisra, kurių nenoriu kartoti, tačiau norėčiau pabrėžti kad e, iš tiesų labai svarbu e, sustiprinti, peržiūrėti sąjungos politiką, nes be šios politikos e, apskritai niekas nebus įmanoma. Ir jeigu norime, kad sąjungos politika išliktų, tai turime per artimiausius dviejus metus imtis rimtų veiksmų, nes tik tokiu būdu piliečiai pasitikės Europos parlamento ir visos Europos Sąjungos vykdoma politika. Dar norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Bet kokiu atveju yra labai svarbu užtikrinti saveikumą tarp sąjungos politikos ir Junkerio fondo vadinamojo lėšų panaudojimo. Kol kas tam turime per mažai pavyzdžių, tačiau užtikrinti tą saveikumą yra ypatingai svarbu. Bet kokiu atveju reikia pabrėžti, kad e, tos lėšos, kurios e, yra numatytos pagal Junkerio planą finansuoti, būtų panaudojamos, taip pat užtikrinant ir saveikumą. Aš viską vertinu labai praktiškai. Aš rengiu pranešimą Europos parlamente, kuris skirtas Adrijos jūros, Jonijos jūros makroregionui, tačiau puikiai žinote, kad ES taip pat yra ir kitų makroregionų, Baltijos jūros regionas, Dunojaus regionas regionas, kitų senųjų makro regionų ir tinkamos programos, taip pat ir jų vystymai ruošiamos, rengiamos. Taigi noriu pasakyti, kad turėtume pasitelkti tiek Jungerio investicijų fondą, tiek e, sanglaudos politikos lėšas, kad galėtume paremti šios makro regionus ir e, kažkas turi imtis globoti šias e, strategijas ir turime e, aiškiai apsispręsti, kokie kryptimi norime tuos makroregionus vystyti. Taigi sprendimai turi būti priimami pakankamai greitai ir aiškiai priešingų atveju mūsų pasiūlymai dėl makroregionų politikos nebus, nesusilauks e, tokio didelio pritarimo ir aš Tikiuosi, kad komisija vėliausiai po metų pateiks konkrečius pasiūlymus tam, kad piliečiams parodytume, jog šį reikalą iš tiesų vertiname rimtai. Labai ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, kad atvykote pas mus ir e, tikrai dėkoju už galimybę surenkti išsame diskusiją e, dėl regionų politikos, regioninės politikos ateities. Iš tiesų ši politika e, verta 350 milijardų eurų. Tiek yra numatyta skirti investicijoms, ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui. Tai yra labai rimtas indėlis ir ši e, regionų plėtros politika iš tiesų labai svarbi ypač nuo krizės nukentėjusiems regionams, tačiau neturėtume pamiršti esminio svarbiausio sanglaudos politikos, kuri yra e, praškai vienintelė e, solidarumo e, politika ES, tai yra skirtumų teritorinių ir gerovės skirtumų mažinimas. Iš naujau, vertindami naujausius pranešimus ir ataskaitas daroma išvada, tyrimus daroma išvada, kad tas, ta skirtis tie skirtumai nemažėja. E, reikia ieškoti to priežasčių. Turintuomenėje, mano pagrindinė priežastis yra neatsižvelgimas į e, geografinius kriterijus, e, naudojant ESIF fondo lėšas ir taip pat uh, nepakankamas dėmesys atkreipiamas į sutarties nuostatas, pagal kurias buvo ir turi veikti EFSI fondas. Sanglaudos politika taip pat pajuto krizės poveikį, tačiau dabar komisija turi imtis ir pasitelkti visas turimas priemonės, kad atremtų atsiradusius iššūkius. Taigi aš dabar norėčiau pasidalinti tam tikromis asmenėmis įžvalgomis. Per pastarasis dėrybas mes e, patvirtinome makroekonominės sąlygas, žinote mano poziciją. E, dėl šių sąlygų jos jau buvo nustatytos ir yra manoma, kad e, jeigu bus neslaikoma tam tikrų makroekonominio biudžeto deficito nuostatų, tai kyla grėsmė, kad valstybės narės negaus žadėtos paramos. Tačiau dabar matome, kad kai kurios valstybės narės labai dažnai pasinaudoja struktūrinių fondų lėšomis ir jos e, nesivadovauja bendromis ES vertybėmis ir neįmoka savo įnašo e, sprendžiant pabėgėlių krizę. Taigi aš manau, kad e, tuo metu, kai Europoje yra iškilusi mirtina grėsmė dėl to, kad nėra e, laikomasi svarbiausių sutartyje užfiksuotų europinių vertybių, manau, kad atėjo laikas pagalvoti ir apie sankcijų taikymą toms šalims, kurios nesilaiko ir negerbė pagrindinių ES teisių ir nesivadovauja svarbiausiamis vertybėmis. Trečias pastebėjimas susijęs su neseniai paskelbtų pasiūlymų, kurį patikė Žako Deloro institutas ir jis siūlo stabilumo, e, biudžeto stabilumo pakte peržiūrėti atitinkamą investicijų nuostata ir taisyklė, nes puikiai žinote, kad šiuo metu ypač eurozonoje kai kurios valstybės, kuriams labiausiai reiktų paramos, dabar negali pasinaudoti atitinkamą e, nuostatą. Taigi noriu paklausti, ar komisija svarsto kokią nors galimybę, kaip padėti toms šalims, kuriams dabar labiausiai reikia investicijų, labiausiai trūksta investicijų, kad jos galėtų jomis pasinaudoti, apeinant tam tikras procedūras arba e, dabar galiojančių procedūrų nesilaikant. Taip pat norėčiau šiek tiek grįžti prie e, atokiausių ES regionų. Aš puikiai žinau, kiek jūs dedate pastangų, kad e, būtų finansuojami anksčiau atmesti, atokiausių regionų pateikti paramos gavimo projektai. Taigi, iš tiesų mes labai daug pastangų padėjome už regionuose, tos praeitus rengdami ir tikrai būtume labai nusivylę, jeigu jie nebūtų patvirtinti. Ačiū pirmininkė už ir komisijos vicepirmininkė už galimybę pasikeisti nuomonėmis. Kolegos jau minėjo labai daug įvairių atskirų temų. Du konkrečius klausimus aš noriu užduoti, jie yra susijęs su strateginiu investicijų fondu ir jo investicijų tikslais, kurie šiandien buvo minėti, ir saveikumu su struktūriniu ir investicijų fondu. Aš noriu pasiremti komisijos paskelbtą metų e, tvarios energetikos plėtojimo planu, kuriame daug dėmesio skiriama brandolinė energetikai, kadangi esu žaliųjų atstovė, tai mes jau tvirtinę strateginių investicijų fondą pareikštame nuogastavimu, kad jo lėšomis bus papildomai finansuojama brandolinė energetika ir praktiškai bus užtikrinamas e, atgimimas brandolinės energetikos e, tam tikrų aplinkinių kelių. Austrija visos politinės partijos labai jautriai reaguoja į pasiūlymus gaivinti brandolinę energetiką ir uh, struktūrinių fondų pro, lėšomis Austrijoje panašus projektai nėra finansuojami, taigi kaip Jūs vertinate tą dokumentą, kuriame pakankamai aiškiai kalbama ne tik apie strateginių investicijų fondą, iš kurio būtų galima finansuoti brandulės energetikos projektus, tačiau taip pat ir iš struktūrinių ir investicinių fondų. Antras klausimas taip pat susijęs su EFSI apie tam tikras apsauginės priemonės. E, EFSI fondo taisyklėse yra parašyta, kad siekiant numatyti atitinkamas e, garantijas yra <clears throat> numatoma galimybė, kad finansuojant rizikingus projektus ir pritrūkus e, lėšų pirminiam įnašui būtų galima e, tas lėšas skirti iš struktūrinių ir investicijų fondo, fond, fondų lėšų, e, jeigu jų nepakaktų EFSI fondai. Taigi, kaip čia būtų galima suderinti įvairius teisinius kolizinius aspektus, kurie Ačiū toliau Demato. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos vicepirmininkė. E, jūs sakėte, kad investicijos ES siekia mažiau negu 50 procentų lyginant su tuo, kas buvo pasiekta prieš krizę. E, ar jūs nemanot, kad biudžetinės drausmės politika padėtį tik pablogino šiuo metu? taikome EFSI ir ESIF, kurie e, turi tarsi išgelbėti vis, mūsų iš visų bėdų. Turime kaimo plėtros planus, sanglaudos politiką, žuvininkystės politiką ir taip toliau. O šis fondas išlieka vis dar miglotas, nes vis dar laukiam tikslesnių skaičių apie šios priemonės rezultatus. Mes norėtumėm sužinoti, kokie fondai vis dar yra skiriami e, iškasitiniam kūrui. Jeigu kalbam apie atsinaujinančių šaltinių naudojimą, tai turbūt investicijos turėtų būti orientuojamos į stambesias įmonės. Pagalvokime apie oro jėgainės, pakrančių e, jėgainių, vėjo jėgainės pakrančių, pakrančių um, vėjo jėgainių parkus. Labai daug e, privačių fondų į tai yra įnešama. Aš norėčiau paklausyti apie airišką projektą Invoko, kurį skatina Block Drop. Graikija labai gerai pažįsta tą įmonę, nes jos filialas dirbo Graikijoje per krizę Visi projektai finansuojami iš EFSAS e, yra siejami su Europos investicijų banku. Dėl BlackRock e, informacija nėra atskleista. Ir dar klausimas dėl struktūrinių fondų refsi papildomumo. Matėme, kad e, fondai, kurie turėtų būti skiriami sanglaudos fondui, yra permetami. Apsi pagalvokime apie 2020. Junkerio planui reikės užtikrinti pakankamą finansavimą. Tie sutrumpinimai kartais nėra žinomi visuomenėje žiniasklaidai. Ir vietoj to, kad tie fondai e, būtų vertinami kaip vienas kitą papildomi, jie tik sukuria daugiau painiavos. Ir tai ypač pasakytina apie mažasias mikro įmonės ir vietos ir regionų vietovės. Labai ačiū, tokie buvo koordinatorių klausimai. Dar trys užsirašė kalbėti. Keturi, penki, šeši. Norintis pateikti klausimus, taigi labai ačiū. Taip, prašom, jūs užrašym. Suteiksiu galimybę dabar atsakyti, o paskui vėl pateiksim klausimų, nes dar šeši liko. Labai ačiū. Pabandysiu atsakyti skirtingus klausimus. Pirmiausia, dėl EFSI. Pateiksiu skaičių. Jeigu norit, galit užsirašyti. Jau 64 investiciniai projektai gavo e, finansų iš šio fondo ir tai yra e, pramoninės investicijos arba infrastruktūros investicijos. Panaudojome 9,3 milijardus eurų tiems 64 projektams. Iš tų pinigų 185 susitarimai yra pasirašyti su tarpiniais bankais ir EPSI bei mažomis ir vidutinėmis įmonėmis dėl vidutinės trukmės finansavimo. Tam tikslui yra panaudoti 3,5 milijardai. Taigi jau dabar 185 bankai yra pasirašę sutartis jie finansuos 142 tūkstančius Europos mažų ir vidutinių įmonių. 142 tūkstančiai Europos mažų ir vidutinių įmonių gaus finansavimą jau dabar. Vien dėl to, kad yra pasirašyti tie sustarimai su bankais. Kartu paskaičiuokime FC paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir stambiesiems projektams. 12,5 kažkiek milijardų tam projektui yra panaudota, tai maždaug 100 milijardo naujų investicijų e, pritrauks. Taigi svertus turime. Daug kas sakė, kad tie pinigai skamba kaip nerealūs, kaip netikri. Galima uh, sakyti, kad iš 142 tūkstančių verslininkų uh, pritrauktų iš šiuos e, planus e, nerealius pinigus naudoja, betgi mes kalbam apie 100 milijardų ES investicijų. Tokia suma. Labai ačiū, kad buvo pateiktas komentaras. apie informacijos viešinimą, mes tengiamės išviesinti informaciją, norime, kad visos valstybės, visi regionai, visos uh, E, savivaldybės galėtų pasinaudoti e, informaciją, pas, gauti geriausios praktikos pavyzdžių. Jeigu kas iš jūsų dar nesekate manęs Twitteryje, tai aš skatinu tą pradėti daryti, nes labai daug informacijos aš skelbiu per Twitterį apie tai, kas jau yra padaryta, kas bus padaryta ir ką aš dabar darau. Turbūt ten galite rasti ir nemažai gerų pavyzdžių, kuriuos savo, regi kuriuos savo regionuose galėsite pritaikyti. Vienas iš iššūkių išlieka vis dar informatumo stoka. Ne visos valstybės, ne visi regionai žino, kokių galimybių egzistuoja. Čia mums reikia jūsų pagalbos. Noriu labai atvirai kalbėti, kaip visuomet. Pažįstu tik saujelę Europos parlamento narių, kurie kažką padarė, kad būtų informuojami žmonės apie EFSI. Tik saujelė, o jūsų yra labai daug. Ir jūs geriau negu bet kas kitas žinote, ką galima padaryti su EFSI. Aš tikiuosi, tikrai tikiuosi, kad jūs informuosite visuomenę apie tai, ką EFSI jau padarė. Jeigu nori daugiau informacijos, prašykit, mes jos jums suteiksime. Galite rasti daugybės informacijos apie projektus interneto svetainėje. EFSI turi fantastišką interneto svetainę, inovacijų daugybė yra finansavusi. Pavyzdžiui, energetikos platforma uh, energijos tiekimo platformą. 40 tūkstančių namų Prancūzijoje naudojasi ta nauja energijos gamybos sistema. EFSI finansavimas buvo suteiktas ilgalaikės, pigios paskolos tam yra teikiamos. Tai galima būtų nukopijuoti ir pritaikyti kitose regionuose. Jeigu aš būčiau parlamentaras iš Portugalijos, pavyzdžiui, iš Portugalijos, aš arba iš Kipro, tai sukviešiu bankininkus, verslininkus, Europos komisijos atstovybę toje valstybėje ir Europos investicijų banko atstovus. Ir pabandyčiau kartu su jais e, sukurti platformą turizmo infrastruktūrai, pavyzdžiui, renovacijoms. Tūkstančiai verslininkų negali gauti pinigų dėl vienos ar kitos E, priežasties už padorę kainą, kad jie galėtų perdažyti savo viešbutį arba išplėsti savo verslą. Bet jeigu mes sutelksime daug smulkių investuotojų, rasime finansavimo galimybių, kurios bus pigesnės ir verslininkai galės jomis pasinaudoti. Taigi Europos parlamento nariai gali atlikti labai svarbų vaidmenį suvesdami E, tuos, kam pinigai yra reikalingi ir tuos, kas gali suteikti tų pinigų. Padarykime dar daugiau, negu esate padarę iki šiol. Pone Spirak yra labai geras parlamentarės pavyzdys, ji padarė labai daug ir mes, e, galiu pasakyti, jokių dividendų neimame iš to, kad jūs paskolas parduodat smulkiems ūkininkams ar e, smulkiems verslininkams ar juos įkalbate tai padaryti, betgi jūsų dėka žmonės gali gauti naudos, darbo vietų gali sukurti. Viskas yra tiek jūsų, tiek mano rankose. Mes e, ga, įtakos turim vienodai ir aš tikiuosi, kad galėsime kažką padaryti. Pone Kreil klausė apie sanglaudos politiką ar sanglos politika net gyvenusi. Platesniam kontekste nebūtinai taip yra, bet visuomet e, gerai yra įvertinti, ką galėtume patobulinti, jeigu įmanoma tą padaryti. Pažvelkime į finansavimo priemonės, į tendencijas toje srityje. Tai pamatysime, kad e, pagrindinės finansavimo tendencijos išliks tokios pat bet taip pat būtų naudinga pagalvoti, kaip dabartinius išteklius galima panaudoti geriau, kad finansinės priemonės būtų efektyviau panaudotos. Pavyzdžiui, vėlgi, mažas ir vidutinės įmonės yra labai geras būdas struktūriniams fondams panaudoti. Taip pat e, daugelis kolegų klausė apie ESIF ir EFSI fondų derinimą. Mes e, paskelbėme komunikatą tą temą Bet pats pripažįstu, kad tas komikatas yra labai sudėtingas, nes mūsų taisyklės yra gana komplikuotas. Struktūrinius fondus panaudoti nėra labai lengva, bet mes žinome, kaip tą padaryti. Dėl tos priežasties ir sukūrėme Europos investicijų konsultacinės paslaugas, patarėjų paslaugas. Ta sistema, ta institucija jau veikia ir ji gali padėti regionams ir valstybėms narėms suderinti SIF ir EFSI. Aš uh, raginu jūs skleisti tokią informaciją. Jeigu norite asmeniškai daugiau informacijos, kreipkitės į mano tarnybas, mes jums padėsime. Ir aš manau, kad daug kas galės paaiškinti, kaip sukurti investicijų platformas arba daugiau stambių investicijų rasti. E, makroekonominės sąlygos daug kas apie tai klausėte. Aš manau, kad jūsų klausimai yra pagristi, pažvelkime į realybę. Jeigu vienos ar kitos valstybės vyriausybė dėl vienokios ar kitokios priežasties nesima pakankamai pastabų, kad sustiprintų uh, valstybės finansavimą, kad padėtų savo žmonėms. Aš nesu linkęs paremti tokioms valstybėms. Ir jeigu ta valstybė nusprendžia ir pažada, kad e, jos valstybė bus reformuota, ta valstybė bus reformuota, nes ji nebetinka, nebetitinka realybės poreikių ir tai e, suprasime, kad gal struktūrinius fondus panaudojant skolų valstybės neužkamšys, ne, nepanaikinsime, ne bet padėti bus galima. Aš norėčiau skatinti visas valstybės narės išlaikyti valstybės finansus sveikus. Komisija daro viską, kas įmanoma, bet, bet kokiu atveju turime visus skatinti veikti. Pažvelgime ir į kitas politikos rytis, į ekonomiką. Kai kurios valstybės tyčia pažeidinėja teisnės viršenybės principus. Ar mes tokias valstybės norime paremti, mokėdami jiems, joms pinigus, vyriausybėms toms pinigus? Ne, nemanau, kad tai būtų protinga. Mes e, žinome, kad ES turi savo vertybės, todėl mūsų paskatos ir šaltiniai, resursai turėtų būti orientuoti į tų vertybių įtvirtinimą. MFF peržiūra. Aš nesu ekspertas šios ryties. Negalėčiau e, pristatyti dabartinės padėties, jums Kristalina Georgieva, mano vėloji kolegija, apie tai labai gerai žino, bet man susidaro įspūdis, arba bent jau aš pats nesu girdėjęs, kalbant, kad e, nukirpus biudžetą iš vienos e, srities, jis bus perkeliamas į kitą sritį. Aš Nesitikiu, kad kažkas pasakys, kad e, nori savo valia daugiau mokėti. Nesitikim, kad valstybės narės tą padarys. Gal aš klystu, bet e, galų gale geriausiu atveju pradėsime turė, turimus išteklius e, efektyviau naudoti. Kalbam apie pinigus, kurie yra skiriami švis, įvairiems tikslams ir vietoj to, kad juos gražintume, galėtume juos panaudoti kažkam kitam. Ir šiek tiek kitaip, negu būdavo daroma iki šiol, kad būtų pasiekti geresni rezultatai. Kristalina yra e, nusiteikusi ginti geresnius biudžeto rezultatus ir e, to turime siekti labai atsargiai. Ar EFSI iš esmės pakeis programavimo laikotarpio eigą tose valstybėse narėse, kurios dar nesiekia vidurkio ekonominių išsivystimo lygių. Jūs geriau nieko žinote, kokia yra realybė. Bet jeigu leistumėt paminėti vieną detalę, skirkime daugiau dėmesio konsultacinėms tarnyboms. Ne visose valstybėse administracija yra tokia tobula, kad gali būti įsisavinti visi gaunami ištekliai. Ir EFSI galimybės nėra panaudojamas efektyviausiai. Turime EFSI projektų jau 26 valstybėse narėse. Dviejų valstybių dar trūksta - Maltos ir Kipro. Bet ir su tom valstybėmis mes jau dirbame nesakome, kad trūks administracinių gebėjimų. Pavyzdžiui, pažvelkite į Bulgariją ar Rumuniją. Ar Bulgariją ar Rumuniją. Privatus bankai labai aktyvus finansuojant mažas ir vidutinės įmonės. Taigi viskas priklauso ne nuo valstybės valdžios. Privatus resursai yra naudojami. Ir EFSI Bulgarijai ir Rumunijai labai daug pasitarnavo. Taigi mes e, šioje srityje taip pat turime padirbėti. Kad visos valstybės narės galėtų išnaudoti turimas galimybės, turime e, įvertinti konsultacijų tarnybų veiklos efektyvumą. Brandolinė energetika ir EFSI. EFSI nėra sukurta tam, kad būtų finansuojamas brandulinės elektrinės ir nebus, jis nebus tam naudojamas. Paminėsiu vieną sritį, kurioje EFSI yra daugiausiai naudojamas arba labiau negu kitur energijos efektyvumas ir atsinaujinantis energijos šaltiniai. Aš dėl to labai džiaugiuosi, nes tai yra mūsų ateitis. Iš esmės, EFSI užpildo rinkos spragas, nes privatus sektorius ne visuomet nori finansuoti naujas technologijas, kuriomis būtų galima pasiekti geresnio energijos efektyvumo ar atsinaujinančio energijos šaltinių naudojimo. Norėčiau paminėti vieną E, gerą pavyzdį. Nežinau, ar esu jau jį pateikęs anksčiau. Danijoje yra sukurtas tobulas modelis, kurį būtų galima perkelti ir į kitas valstybės. Įsteigtas privestus investicinis fondas, kuriam EFSI suteikia kapitalą. Tas kapitalas yra uh, pagrindinis, kuris turėtų kompensuoti, jeigu būtų patirti nuostoliai, o visi kiti e, pinigai ateina iš pensijų fondų. Visas fondas yra 2 milijardai eurų. Šis daniškas fondas e, investuoja į atsinaujančios energijos šaltinius šiaurės Europoje. Taigi pensijų fondai yra orientuojami į atsinaujinančius energijų šaltinius. Apie tai anksčiau dar niekur nesu girdėjęs. Tokį modelį būtų galima pritaikyti ir kitose valstybėse narėse. Kapitalas yra skiriamas atsinaunančiai energijai, inovacijoms. Tai yra novatoriškas finansavimas. Jeigu administracija investicinę padėtį pablogino, Ar mes galėtumėm tam pritarti? Taip, tam tikrą prasme taip. Viešosios investicijos sumažėjo. Vėlgi būtų galima klausti, ar padėtis pagerėtų, jeigu valstybės narės nevykdytų struktūrinių reformų ir nekonsoliduotų savo biudžetų. Aš manau, kad ne. Mes kalbam apie investicijų plėtrą. Dar nepasiekėm lygio, kuris mus tenkintų, bet jau artėjam prie jo. EFSI poveikio dar nematome, bet einame teisinga kryptimi. Investicijos grįž, kai investuotojai ims pasitikėti ateitimi ir nebijos investuoti į ateitį. Todėl gera fiskalinė politika yra nepaprastai svarbi. kaip prielaida investicijoms pritraukti ir darbo vietoms sukurti. Net nežinau, ar atsakiau visus jūsų klausimus. Okay, yeah, one maybe additional uh, Dar vienas papildomas aspektas dėl atsinaunančios energijos ir, pavyzdžiui, biomasės kaip šaltinio, kokiu galimybių čia tai atsiveria. EFSI jau finansuoja projektų pagal kuriuos biomasė yra panaudojama labai aktyviai. Biomasė yra naudojama kitaip negu anksčiau. Ji gali būti naudojama ne tik tai popieriaus ir kartono gamybai, bet gamyklos yra modernizuojamos ir biomas yra išnaudojama šimtų procentų. Nėra, pavyzdžiui, jokių subproduktų. FCDK yra sukurta jų panaudojimo sistema ir visa biomasė yra naudojama rinkos reikmėms. Noriu tik pasakyti, kad e, stenkimės kartu didinti regionų informatumą apie FC suteikiamas galimybės galite pasinaudoti pavyzdžiais, kuriuos rasite mūsų interneto svetainėje. Ir jeigu norėsite pagalbos dėl FCS struktūrų, mes galime jums suteikti visą reikalingą informaciją. Ačiū. Pardon? Sorry, I... I asked, uh, what's, uh, the... Aš klausiau apie padėtį su mokėjimu vėlavimų. Minėjote, kad iki e, metų pabaigos išspręsta šitą problemą, bet bijau, kad po dviejų metų ta problema sugrįž dar, dar rimtesnė. Uh, my... Regis geriau, e, jeigu į tą klausimą atsakytų mano kolegė Kristalina, ji tuos dalykus geriau išmano negu aš. Thank you. Thank you very much. Kągi, dėkui, e, galėsime e, užduoti tuos klausimus poniai Georgijevai. Man atrodo, ji pas mus turėtų atvykti į posėdį Liepos mėnesį. Kągi, e, dar šeši norintys paklausti, paprašyčiau apsiriboti dviem minutėmis, kad ponas Kataninas turėtų galimybę jūsų klausimus atsakyti. Tad ponė Maletič pirmiausia. Dėkuoju, ponė pirmininkė, sveiki atvykę, ponas Katainenai. Turiu klausimą dėl sinergijos tarp ESIF ir EFSI fondų. Iš esmės, kai e, žiūrime į tuos e, projektus, kurie bus finansuojami iš ESIF e, fondų, tai viešai finansuojami projektai, nes bendrą finansavimą mes jau matome 2014 užtikrinant EIB, ne tik kai e, nacionalinę dalį gali EIB finansuoti, bet ir e, finansavimui netinkamą dalį. Taigi, kai žiūrime į privačius projektus, kurie turėtų būti finansuojami iš ESIF fondų, turime laikytis e, valstybės pagalbos taisyklių ir pagal jas kitų šaltinių, tokių kaip EFSI, naudoti negalima. Greta to apskritai egzistuoja skirtingos taisyklės, reikia skirtingos projektinės dokumentacijos ESIF ir e FC fondų panaudojimui, taip pat ir e, atrankos, vertimo kriterijai, visa tai yra skirtingi, tai kai galima kalbėti apie tų dviejų e, fondų sinergiją praktikoje. Aš dėkoju Jums už Jūsų praginimą mums daugiau savo valstybėse kalbėti apie galimybės e, panaudoti FC finansavimą. E, Aš manau, kad apie tai reikia taip pat e, kalbėti daugiau ir šalyse, kurios nėra ES narės, bet kurios galėtų pasinaudoti tuo fondu. Ir galbūt, nors aš žinau, kad jūs lankėtės daugumoje valstybių narių, tai vis tik galvoju, kai organizuosime m, mm, kažkokias konferencijas, e, turėtume turėti galimybę e, pasiremti jūsų personalo ar jūsų paties parama ir paaiškinimais, kaip tas galimybės panaudoti. Dėkuoju pirmininkė, ačiū vicepirmininkė, kad atvyko pas mus. E, dar kartą, pirmą kartą būdamas pas mus sakėte, kad e, tiesioginės sąsajos tarp FCI struktūrinių fondų e, nebus, e, sakėte, kad geriausius projektus norite matyti finansuojamus iš EFSI, bet šiandieną jūs jau kalbate apie galimybės derinti EFSI ir ESIF projektus ir norėtume daugiau pavyzdžių, ir taip pat norėtume daugiau informacijos. Jūs taip pat paminėjote konsultacijų tarnybą, kuri yra prieinama, gal truputį plačiau apie ją pakalbėtumėte. E, dar vienas e, aspektas, tai daugiametinė finansų perspektyva. Esu iš Junktinės karalystės. Regės jūsų pasiūlymų bent jau iki birželio pabaigos mes turbūt nepamatysime. E, Gal jeigu norėsite ir anksčiau jas paskelbsite, bet kuriu atveju. E, ko gero sunku tikėtis, kad e, mokėjimai pagal daugiametę perspektyvą vargu ar išauks. E, todėl reikėtų remtis dabartinė struktūra. Jūs jau paminėjote lankstumą. Galbūt turėtume taip pat prisiminti, kad mokėjimų trūkumas yra susijęs su kažkokiamis techninėmis problemomis ir čia ko gero reikia mums ieškoti sprendimo. Na ir trečia mintis per dvi minutės, tai e, sanglaudos politikos fondų ateitis, Konstancija Krei apie tai anksčiau kalbėjo. Mums šiame komitete tai yra ypač aktualu, aktualu regionams ir ekonomiškai ir finansiškai, bet taip pat aktualu ir politiškai, nes e, daug daugelis bendruomenių pagrindinį ES privalumą mato tame, kad egzistuoja ES finansuojami projektai. Tad norėtume, kad sanglaudos politika ir toliau ateityje gyvuotų. Bet e, manytume, kad e, vis tik reikėtų pereiti prie sistemos, kuri e, visų svarbiausia remtųsi rezultatais. Tai nereiškia, kad norime uh, menkinti sanglaudos politiką ar kažkaip e, baustume už tuos projektus, kurie rezultatų neatneša, bet pati sistema vis tik turėtų remtis biudžetu, kuris grindžiamas rezultatais. E, jeigu norite apsaugoti ES biudžetą, regioninius struktūrinius fondus, turėsime įrodyti, kad jie yra veiksmingi ir kad jie atneša konkrečius rezultatus. Mes kalbame apie biudžetą remiamą rezultatais ir veikla, bet čia mums reikia daug daugiau e, informacijos. Pone Rodrygės. E. Ačiū, aš nenoriu komentuoti Europos intervencijos kišimasi į Portugalijos bankus. E, Portugalijoje vieno banko klientų daug liko nusivylusių dėl to, bet aš noriu pakalbėti apie ultraperiferinį regioną. Aš žinau, kad jūs tokiems regionams skiriate labai daug dėmesio, e, Europos erdvėje jiems yra skirtas atskiras matmuo, bet ten išlieka dar neišspręstų problemų. Mano klausimai tuo pat atspindi ir pamastymus. Aš norėčiau sužinoti, ką jūs galvojate. Taigi, ultraperiferiniai regionai labai kenčia nuo migracijos, nuo nedarbo, nuo e, dar, kvalifikuotos darbo jėgos nutekėjimų, išlieka daug struktūrinių problemų susijusių su konkurencingumu. E, palyginkime, e, kokia padėtis yra ten ir Europos centre užimtumo požiūriu. Aš nemėgstu, kai yra sakoma, kad profesionalai bėga iš uh, regionų. Mes kalbam iš tikrųjų apie emigraciją. Taip pat, kaip mes galime kalbėti apie konkurencingumą, jeigu matome, kad tam tikrose regionuose, kurie e, nėra prie e, kontinentinės platformos, e, yra taikoma labai neteisinga eksporto praktika. Aš pati puikiai žinau, kokie sunkumai iškyla tokiems regionams ir neretai daug kritikos jiems yra skiriama, bet kokių priemonių, kokių pozityvios diskriminacijos priemonių būtų galima panaudoti, kad padėtume tokiems ultraperiferiniams regionams. Pagal, pavyzdžiui, 309 straipsnį aš labai konkretų pavyzdį galiu pateikti. E, Madeiros autonomiško regiono e, pašonėje yra dar kitas regionas, kuris turi kitokį statusą. Portugalijos administracija sako, kad jam yra suteikiama ypatinga Europos pagalba, bet aš Europos komisijai visai kitokio pabudžio klausimą galėčiau pateikti. Galvodami peržiūrėti uh, Euromed programą ir kitus programas, mes galėtumėm žymiai toliau nueiti. Galvoju, pavyzdžiui, apie programą su Turkija peržiūrą. Aš nesutinku, kai sakoma, kad e, sanglaudos politika turi būti orientuota į rezultatus. Žinoma, procesų vertinimas yra svarbus, nes atvykimo, e, migrantų atvykimo ir išvykimo taškai yra e, labai skirtingi ir vėl grįžtu prie ultraperiferinių regionų. Aš nenoriu pasakyti, kad tiems regionams turi būti skiriama daugiau pinigų. Aš noriu tik paprašyti, kad būtų rastas struktūrinis sprendimas tiems regionams. Ir kai kalbame apie makroekonominę pagalbą, supraskime, kad ultraperiferiniams regionams reikia autonomiško finansavimo. Kai kalbame apie Azorus ir apie Madeirą, Azorai visą laiką išgyveno e, biudžetinį deficitą, Madeira ne. E, ir pagrįstai e, Europos fondai ne visuomet ten yra panaudojami. O kalbant apie nuobudas ir sankcijas, kodėl e, nėra kiti kriterijai taikomi, pavyzdžiui, žmogaus teisų kriterijai? Ačiū. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkui vicepirmininkė už jūsų malonius žodžius. E, žinoma, šiek tiek trūksta komunikacijos ir e, atsižvelgdami jūsų pastabas mes čia norėsime paėti pagerinti, ypač e, kai kalbame apie informacijos sklaidą apie FC ir ESIF, bet reikia taip pat paminėti ir e, lėšų įsisavinimo problemas, kurios egzistuoja valstybėse narėse. E, Pateiksiu e, kai kuriuos Graikijos duomenis e, pagal neseną ataskaitą, kurią parengė e, Graikijos ekonomikos ministerija. Europos komisija iš 5,8 milijardų skiriamų lėšų tik tai 0,5 procentai lėšų įsisavinta. 14 milijardų E, eurų yra e, skiriama iš kitų fondų, bet ir čia įsisavinta labai mažai. E, ir noriu paklausti, ar jūs planuojate kažkokias iniciatyvas, kurios skatintų valstybės narės tinkamai įsisavinti fondus ir e, užtikrinti tarpusavio papildomumą. E, Na ir kitas klausimas e, dėl e, valstybėms norėms skiriamą finansinį paketą iš e, daugiametės finansinės programos. Noriu paklausti, ar jūs turite kažkokių m, mm, pavyzdžių. Žinau, kad Italija ėmėsi konkrečių žingsnių kovodama su migrantų krize. Ar galėtumėte pateikti tokių pavyzdžių, kurie praverstų galbūt Graikiją? Ačiū. Jūs raginate labiau reklamuoti EFSI fondą, čia jums pritarčiau, tačiau turėčiau pasakyti, kad norint kažką reklamuoti, būtina ir pačiam tikėti tuo, ką reklamuoji. Remiantis mūsų likščioliniais tyrimais ir jūsų šiandien konkrečiai pareikštomis mintimis, aš iš tiesų nepradėjau labiau tikėti šio projekto veiksmingumu. Mes e, įvertinome EFSI ir EIB e, finansuojamus projektus ir iš visų projektų pluošto tik tai du buvo parinkti ES šalyse. O šiaip bendrai susidaro įspūdis, kad EFSI fondas yra skirtas finansuoti stambiems projektams, ypač toks įspūdis susidaro vertinant padėtį Vokietijoje. Taigi du konkrečius klausimus noriu užduoti. Ar iš tiesų manote, kad e, šis fondas gali atnešti naudos e, tiems regionams, kurios investicijų lygis iš tiesų yra žemas ir kurie yra smarkiai atsilikę nuo kitų, kalbant apie investicijų apimtis. Remintis viešai prieinamą informaciją, aš tokios išvados dėja visiškai padaryti negaliu. Taip pat norėčiau iš jūsų lūpų išgirsti, ir šis klausimas susijęs su ankstesniuoju, kaip Graikijoje būtų galima pasinaudoti arba tinkamai panaudoti EFSI lėšas, ar Graikijoje tikslingai remiamos iki šiol nevykdytos investicijos. Ir jeigu konkrečiai galėtumėte jas paminėti, būčiau labai dėkinga. Pas Maskur paskutinis klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone vice pirmininkė, pirmiausiai noriu Jums padėkoti taip pat ir kitų kolegų vartų už tai, kad atvykote su mumis pasidalinti, pas mus pasidalinti mintimis dėl ES regionų plėtros politikos. Aš atstovauju tokiausiams regionams ir man arčiau, artimesni yra kolegos Rudy Rodrygės, kolegės pasiūlymai. Jūs tačiau kalbėjote kad atokiausi regionai nėra tinkamai susipažinę su galimybėmis pasitelkti fondo lėšus. Aš tačiau turiu pasakyti, kad e, Europos parlamento narė, arba bent jau aš e, stengiuosi kuo plačiau tą informaciją skleisti, nes atstovauju salų regionui. Tačiau man, mane neramina Kitas klausimas susijęs su sangodos fondų lėšų panaudojimu. Ar dabar galėtumėte mus patikinti, kad e, mūsų nuogastavimai dėl sangodos fondų lėšų asignavimo sumažinimo yra pagristi? Nes e, man saugomis fondas e, simbolizuoja pačias svarbiausias ES vertybės, solidarumą ir solidarumas nėra paprastas žodis žmonėms, tokiems kaip aš, kilusiems iš salynų. Taigi, ar galėtumėte mums suteikti garantijas ar e, kaip nors kitaip užtikrinti ir sklaidyti mūsų abejonės dėl šių fondų ateities? Ačiū. Thank you, thank you. Dėkui. Leiskite ir man porą sakinių pasakyti, kaip regi komiteto nariai. E, tikrai neužduosiu klausimų. Visi klausimai jau užduoti ir e, ateitie galbūt sulauksime atsakymų į juos. Tik tai noriu e, pareikšti, kad aš e, žinau, kad sinergija tarp e, FC ir ESIF e, tai yra E, Europos struktūrinių fondų e, yra populiari tema Bulgarijoje. Toliau dirbsime šioj srity ir tikiuosi, kad sulauksiu pramos iš jūsų ir iš, iš jūsų komiteto, e, kabineto narių. Taigi, toks te būtų mano, te būtų, te būtų mano pareiškimas, dabar lauksime atsakymų iš jūsų. Dėkui. Pirmiausia, dėl užduoto klausimo apie patarėjų tarnybą. Iš esmės viską galite surasti. E, Europos, e, Europos investicijų e, patarėjų tinklapyje. Tai reiškia, kad ten mes surinkome visas visą turimą informaciją iš Europos komisijos ir Europos investicijų banko šioje srityje į tą e, internetinį puslapį, taip pat ten surasite ir elektroninio pašto adresus ar telefono numerius e, aktualiausių e, darbuotojų. E, dabar negaliu pasakyti, e, kiek tų e, kontaktų jau yra įvykę. Aš sakyčiau, kad apie 150 ir 75 procentai iš privataus sektoriaus. Taigi galima sulaukti konsultacijų ne tik iš privačių konsultantų, bet ir iš viešųjų įstaigų. E, kuo jie kol kas užsima? Pavyzdžiui, jie padeda e, e, viešosiams institucijams atsispręsti dėl viešojo ir privataus sektoriaus bendrų projektų vienoje ar kitoje srityje, teikia konsultacijas apie tai, kaip surasti galimybės finansuoti. Taip pat E, galima slauti konsultacijų, kaip tą projektą taip sustruktūruoti, kad jis būtų patrauklesnis privatiems investuotojams. Taip pat yra informacija apie investavimo e, finansavimą ir kaip galima derinti ESIF ir EFSI fondų galimybės. E, yra pakankamai daug poreikio tokiai veiklai, tačiau, žinoma, atsižvelgiant į skirtingus, e, skirtingų valstybių poreikius, mes ir toliau tobulinsime e, šią veiklą, atsižvelgiant taip pat ir į privataus sektoriaus skirtingų e, interesų poreikius. Atokiausi regionai. Mano kolegė Kretsu turbūt geriau galėtų paaiškinti, kas atsitiks su struktūriniais fondais, iš kurių atokiausi regionai gauna daugiausia naudos. Galiu tik tai pasakyti, kad e, finansavimas iš tų atokiausių regionų nebus atimta, nieko radikalaus struktūrinės fondams neatsitiks, kalbant apie lėšas ar apie jų galimą panaudojimą. Kaip aš jau e, minėjau, visą laiką yra svarbu vertinti, ar negalima būtų kažką skirtingai arba geriau padaryti, siekiant geriausių rezultatų. Tačiau tai nereiškia, kad viskas greitai ir radikaliai keisis. Kaip e, buvo minėta, tai yra būdas išreikšti europinį solidarumą, ne vien tik tai padedant žmonių kasdieniam gyvenime, bet taip pat ir investuojant į regionų ateitį, padedant žmonėms pagerinti savo gyvenimo kokybę, pavyzdžiui, darbo sąlygas ar gyvenimo sąlygas atokiausiose regionuose. Jūs paaiškinote E, pereitą savaitę ar mm, prieš dvi savaitės e, atokiausių regionų specifiką, tai man nesunkiai suprantama, esu ten lankėsi, žinau, kokia ten yra padėtis. Bet tuo pat metu turime, e, turime labai atvirai žiūrėti, kai sprendžiame dėl struktūrinių fondų, kad galėtume gauti, siekti ko geriausių rezultatų. Pavyzdžiui, panaudojant EFSI atokiausiems e, regionams paremti, paremti ten VMI. Čia e, galėtume kalbėti apie kažkokius mechanizmus, e, kurie leistų bankams kurie yra įsikūrę e, kontinente, finansuoti projektus. Nebūtinai tai turi daryti e, vietos bankai. Įsisavinimo iššūkiai valstybėse narėse, lėšų įsisavinimo iššūkiai. Aš žinau, kad komisarė Krecu e, dirba šioje srityje, aš nesu ekspertas šios srities ir ne, neką daugiau galėčiau pasakyti, tik tai paminėti e, tą konsultacijas tarnybos e, darbo kokybės stiprinimą. E, iš tikrųjų, kaip jūs teisingai sakėte, kartais yra tam tikro nusivylimo, kai matome, kad yra noras padėti ir noras gauti tą paramą, bet kažkur per vidurį atsiranda kliučių. Galbūt tai yra susiję su žmonių išsilavinimu, e, pasirenkant e, veiksmingiausias praktikas iš kitų valstybių narių, pasimokant, kaip e, tinkamai administruoti lėšas. Jeigu EFSI dar jūsų neįtikino ir jeigu jūs galvojate, kad šis investicijų fondas gali paremti tik, la, tik tai labai didelius projektus, tai turiu pasakyti, kad ir didelius, ir mažus gali paremti. Bet kalbant apie mažus projektus, mes paprastai kalbame apie VMI finansavimą. Ir e, tokiais atvejais e, e, yra reikalingas tarpininkas. Europos investicijų fondas yra pareiškęs, kad FC išteklių panaudojimo e, E, riba, viršutinė riba yra apie 20 milijonų. E, nėra e, draudimo mažiau panaudoti, bet EIB neturi tiek daug personalo, kad gali, galėtų įvertinti visas paraiškas, jeigu projektų vertė bus mažesnė. Bet kalbant apie pačią mažiausią paskolą, jos vertę, kiek esu girdėjęs, tai tarpininkai yra pasiūlę, pavyzdžiui, 90 tūkstančių eurų. Taigi nedidelė suma. E, Graikijoje jau turime du projektus, džiaugiuosi. E, pastaruoju e, eina kalba apie maisto gamybos pramonę, E, kitas projektas yra e, susijęs su VMI, susitarta su tarpininku Graikijoje, kad jis e, parems, suteiks paramą mm, dideliam skaičiui Graikijos verslininkų. Ir čia ieškoma finansavimo iš privataus sektoriaus, pavyzdžiui, kad galima būtų sukurti turizmo infrastruktūros projektų platformą ar kokie be būtų poreikiai. Taigi rezultatai kol kas yra gana įtikinantis. Bet žinoma, reikia skleisti informaciją. Kiekvieną savaitę susitinku labai daug žmonių, kurie pirmą kartą išgirsta apie Europos strateginių investicijų fondą. Ir e, jau kada visiškai, visiškai e, kartojate e, savo žinią kaip kokią plokštelę, vis tiek atsiranda žmonių, kurie dar tos žinios nebus girdėję. Taigi, teskime savo darbą. E, taip iš tikrųjų e, daug ką galime sutikti tinklapyje, bet e, dėl to momento, kada mes galėsime sulaukti iš jūsų detalesnės informacijos apie laikotarpio vidurio peržiūrą. E, birželio mėnesį ar kada? AIB e e, pateiks EFSI vertinimą reguliariai E, sakyčiau, kad kažkada birželio mėnesį tai teisės akte e, numatyta, numatyta teikti reguliarias ataskaitas komisijai ir Europos parlamentui. E, E, bet vėliausiai pagal e, dabartinės nuostatas e, tokia ataskaita turi būti pateikta kitų metų kovo mėnesį. Mes privalome įvertinti EFSI stipriasias ir silpnasias pusės ir apsispręsti, ar reikia kažką kitaip daryti, ar keisti reglamentą. Bet pačiame reglamente sakoma, kad EFSI mm, testinumo vertinimas turėtų būti pateiktas kitų metų kovo mėnesį. Ačiū ponė Katainenai, kad atvykote dalyvauti diskusijoje. Iš tiesų buvo labai įdomi ir mums naudinga. Tikiuosi, šis susitikimas nebus paskutinis. Esate maloniai laukiamas kitose mūsų komiteto posėdžiuose. Okay, uh, let me final... Taigi, Taigi, ponios ir ponios, šiandien baigėme posėdį. Kaip paskutinis klausimas, kiti klausimai, ar turime kitų klausimų? Ne. Tada kitas posėdis, primenu jums, rytoj. Neįlinis posėdis nuo 19 valandos keitimasis nuomonėmis su Europos komisijos vicepirmininku Dombrovskiu. Baigiu posėdį, viešąją bent jau jo dalį, toliau uždaras posėdis su koordinatoriais. Pirmininkė dėkuoja vertėjams.